Mėly kolegos, kviečiu visus susėsti, nes pradėsime šiandien darbą balsavimu. Balsuosime dėl pono Tayloro pranešimo, dėl oro keleivių teisių. Norėčiau sužinoti, ar yra tokių, kurie neatsinešė balsavimo kortelių. Ponas Krameris, ponas Alkadraui. Taigi jums teks nurodyti, kaip jūs balsuojate, kai teks balsuoti elektroninės kortelės pagalba. Kągi, dabar patikrinsime, balsuojame elektroniniu būdu, patikrinsime tiesiog, ar veikia aparatūra. Prašau. Ar visi jau balsavote? Debra, ar balsavai jau? Debra, ar jau balsavai? Tikriname balsavimo aparatūrą. Niekas ne, nesukčiauja liktai, sako pirmininkas. Kągi, pradėsime balsavimą tuo metu. Pono Tayloro pranešimas. Oro keliaujančių asmenų teisų nustatymas, pirmasis punktas, imko pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šešioliktasis pirkerio, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 15 atkrenta automatiškai, 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. 18. pakeitimas, prašau, balsuojame elektroniniu būdu vienas plus dar papildomai balsas, o vienas minus dar papildomai balsas. EPP vienu balsu per daug. Mač. Dabar gerai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 15 už 21 prieš. Imko antrasis ir imko ketvirtasis pakeitimai. Balsuojame dėl jų kartu, kas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. Dvidešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Devynioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt pirmasis, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. 22 už, prieš, susilaiko patvirtintas. A kompromisas dalimis, kurių balsavimo tokio prašo EKR, dviem dalimis. Pirmoji dalis nuo žodžių considers iki žodžių in Europe, antroji dalis nuo NDFO iki the statistics. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau B kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 33. Pono Varinesko pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. C kompromisas su pakeitimu žodžiu, kurį pateikė socialistai ir demokratai. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Jeigu ne, su žodiniu pakeitimu C kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 42 pakeitimas pono Marinesku. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. D kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 49 pakeitimas ponios Grisbek. Kas už? Prieš susilaiko. Reikėtų patikrinti. Man atrodo, kad patvirtintas, bet e, reikia patikrinti. Balsuojame. Ar visi balsavote? Už Maiklas, du už balsavimas baigtas, patvirtinta 28 prieš 16, 50 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, ačiū, 51 kas už, prieš, susilaiko, reikėtų patikrinti 51, pradedame balsuoti. du be kortelių už. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 22 už, 21 prieš patvirtinta. Tu du be kortelių balsavo už. patvirtinta, iš pat pradžių sutarėme, kad tai bus. 48 12 ponios Senelovos pakeitimas. Jis atkrenta. Toliau 52 ponios Ajala Sender. Kas už? Prieš susilaiko. Vėlgi patikrinsime 52 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Maiklai už. Abu už. 24 už, 20 prieš. Patvirtinta. E kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 65. Pono Tanelis. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 66 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 68 ponios Foster pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 70 ponia Varpankol kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime 70, man atrodo patvirtintas, bet Balsuojame. Prašom pakelti nykštį Maiklai. Du už vienas prieš, balsavimas baigiamas. 31 prieš 13 patvirtintas. Imko 18 atkrenta. 67. Kas už? Atsiprašau, pasimečiau. Toliau 71. Ponios Senalovos pakeitimas. 7. pastraipa A. Man sako, kad galima balsuoti dėl 69 kaip papildymo. Taigi po pono Zasados pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Dabar 71 pagaliau, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime 71 pakeitimo balsavimą. Pradedame balsuoti. Veikia jūsų aparatūra. Gerai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 72. Panios Tikau. Kas už? Prieš. Susilaiko. Vėlgi patikrinsime 72. Balsavimas pradedamas. Vienas už, vienas prieš. Pana Metas veikia jūsų aparatūra. Balsavimas baigtas. Atmestas. 73. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. F kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 76. Panas Anelovas. Tai yra papildomas, kaip papildoma dalis. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. G kompromisas dalimis. Pirmoji dalis nuo žodžių calls on iki free of charge ir antroji dalis iki booking. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko taip pat patvirtinta. 91 pakeitimas ir 92. Kas už? Prieš susilaiko atmesti. Imko 17. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinkime Imko 17. Balsavimas pradedamas. 2 už. E, ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtintas. 99 pakeitimas. Ponios Vartman Kol. Atsiprašau, jis atkrenta. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko patvirtintas. Imko 12, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 101. Pono Marsinkievičiaus, kas už, prieš, kas e, net nesistengia balsuoti, Ponas, dar kartą, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. Aha, kompromisas su žodiniu pakeitinimu, kurį pateikė ponas Zasada, ar kas nors prieštarauja, jei ne, tuomet balsuojame su žodiniu pakeitimu. Taip pat e, žalieji prašo balsuoti dalimis, trimis dalimis. Taigi, žodinis pakeitimas ir trys dalis dėl taip vadinamo kompromisinio pakeitimo. Pirmoji dalis iki žodžio safely, antroji iki PRMs ir trečioji iki modes. Pirmiausia žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dabar trys dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Patikrinti trečią dalį. Gerai, pradame balsuoti dėl trečiosios dalies. Pone Krameri, jūs už, dar du už. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 20. Patvirtinta. 107 yra papildomas. Kas už? 107. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinsime. Balsuoti pradedame. Pone Kramerė. Dar du už balsavimas baigtas. Patvirtinta 24 prieš 22. 109. Kas už? prieš susilaiko patvirtinta. Imko 27 kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta. Imko 29 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Imko 30 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Į kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šimtas dvidešimt pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patikrinsime 121, pradedame balsuoti, dar du balsai už. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 123. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime 123. Man atrodo, kad patvirtintas. Bet atrodo jau pavargo rankos. Balsuojame. 2 dar už. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Imko 11. Kas už? Prieš susilaiko. Patirkinkime imko 11. 2 prieš. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. J kompromisas kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 100. 27. Ponios Tikau pakeitimas. Angliškai in due time vietoje in good time. Kas už? Kas prieš? Susilaiko patvirtinta. 127. Pono Koch. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 128. Kas už? Prieš? susilaiko patvirtintai. Ką kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 141 kas už, prieš, susilaiko patikrinkime. 141 balsavimas pradedamas. Vienas už, vienas prieš. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti atmestą. 143. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. L kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. M kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 152 už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad jis patvirtintas, bet patikrinsime, pradėjome balsuoti. Dėl 152 turime dar du balsus už, kad visi balsavote, balsavimas baigtas. 24 už, 21 prieš, patvirtintas. 153 česis, pono Košos. Pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime šį taip pat. 153 pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Vienas susilaiko, vienas prieš. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 154 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 155. Ponios Foster pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 158. Pono Vandalino, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 159. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas Patikrinkime 159, pradedame balsuoti, turime dar du balsus prieš. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 156. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestas. 157. Kas už? kas prieš, susilaiko, atmestas. Imko 14, kas už, prieš, tikriname Imko 14, pradedame balsuoti, dar papildomi du pliusai, ar visi balsavote, balsavimas baigiamas, patvirtintas. 160, kas už, prieš. Tikriname 160. Balsuojame. Dar du pliusai. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. 161. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 162. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 164. Ne? Tas atkrito. Imko 14 toliau. Kas už? Imko 13. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Imko 15, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. N kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 169, kas pono Kocho, kas už, prieš susilaiko. Ar galime patikrinti 169, pradedame balsuoti. Maiklai, dar du prieš. Atsiprašau, vienas už, vienas prieš. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 170 pakeitimas e, yra kalbinis. Inko 20, kas už kas prieš, susilaiko, atmestas. 171 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Imko 19 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Imko 21, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtintas. 174, those in... 174 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 173 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 177 kas už, kas prieš, susilaikę, Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinsime. Prašau, balsuojame dėl 177-ojo. Vienas dar papildomai plus, vienas minus. Ar visi baigėme balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 175-asis ponios Tikau, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 178-asis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Šimtas septyniasdešimt devintasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 176. Čia lingvistinis pakeitimas. Pono Koša. Dėl jo balsuoti net ir nereikia. 180. Kas už? Kas prieš? susilaikę, tikrinsime. 180, prašau. Dar du balsai papildomai už. Ar visi jau baigėme balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. 181 kas už. Kas prieš? Tikriname. 181. Atrodo, kad balsavimo rezultatas bus panašus, bet reikia patikrinti dar du balsai papildomai už. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 183. Pono Fidanzos, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 184. Kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinsime. Prašau balsuoti. 184 pakeitimas. Vienas papildomai už, vienas papildomai prieš. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas? Atmesta. 182 pono košos. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Imko 24 atkrenta, Periname prie 28 punkto ir 188 pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikė, priimta. Šimtas devyniasdešimt pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šimtas devyniasdešimt antrasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 194 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Imko 22 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 195 kas už, kas prieš, susilaikę, priimtas. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Tikrinsime. Trečiasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Dar du papildomi balsai prieš. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę Tikrinsime. Ketvirtasis pakeitimas. Pono Tayloro, prašau. Dar du papildomi balsai už. Visi jau balsavote, balsavimas baigtas. Priimta. Penktasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Septintasis, aštuntasis, devintasis, dešimtasis, identiški kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 13. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 14. Kas už, kas prieš, tikrinsime. Prašau, 14. pakeitimas balsuojame. Du dar papildomi balsai už. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 24 už, 22 prieš. Pirmasis pono Košos, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis ponos, pono Košos su žodiniu pranešėjo pakeitimu ir visi pritarė žodiniam pakeitimui, taip, kas už tuomet antrąjį pakeitimą, kas prieš, susilaikė, <clears throat> primta. Galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniškai, prašau. Dar du papildomi balsai už, pono Kramer, Kramerio ir pono Alkadraui. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. 41 už, 1 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname poną Taylorą, jo pranešimas yra patvirtintas. We now... Sorry?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 komisijos, kuris atsakingas už klimato kaitą, man atrodo, jis jau yra atvykęs. Kągi. kolegos. Šiandieną pas mus atvyko ponas Josas Debelke, jis yra komisijos generalinis direktorius atsakingas už klimato politiką. Ir jis papasakos, kokia yra dabar situacija dėl apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos. Po to galės ir komiteto nariai pasisakyti. Taigi, ponė Debelke, ačiū labai, kad atvykote ir uh, dėl to, kad atvykote anksčiau, kad galėsime pradėti diskusiją su jumis šiek tiek anksčiau. Ir jeigu yra norinčių išeiti iš salės, tai išeikite ir mes tada pradėsime darbą. Kągi. Pone Develke, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Man labai malonu šiandien dalyvauti komiteto posėdį ir papasakoti apie tai, kokia yra situacija su aviacija, kaip mes tvarkomės su šiltame efektą sukeliančių dujų emisijomis ir kokia yra situacija dėl tarptautinių diskusijų. Kaip žinote, klimato kaita yra reali problema ir mokslininkai, man atrodo, pateikia tikrai daug mokslinių įrodymų, rezultatų įrodančių klimato kaitos reiškinį. ES yra nemažai reglamentų skirtų įvairiems sektoriams, pramoniniams įrenginiams, jėgainėms, automobiliams ir panašiai. Tačiau vienas sektorių, kuris ne, nebuvo reglamentuojamas, buvo aviacija ir tarptautinis jūrų transportas. Taigi pradėsiu nuo aviacijos. atrodė, kad reikia ir šį sektorių reglamentuoti, kadangi jis labai smarkiai augo. Tartutinės aviacijos organizacijos duomenimis 70 procentų išaugo šis rytis e, per atitinkamą laikotarpį ir nors reglamentuojame šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas kitose srityse, šioje sektorėje tai ne, nevyko. Ir tartutinė aviacija yra pasaulinis sektorius. Dėl to politiniai veiksmai šioje srityje turi būti skirtingi lyginant e, su jėgainių reguliavimu ar automobilių gaminamų Europoje reguliavimu. Norėčiau pirmiausia tris pastabas išsakyti. Pirmiausia, e, šiek tiek istorijos. ES visuomet kalbėjo apie tai, kad reikia spręsti šią problemą tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos e, kontekste Tačiau ši organizacija nebuvo labai produktyvi ir teisės aktų rengėjai, skaitant ir Europos parlamentą, dėl to susinervino ir ragino komisiją galiausiai parengti veiksmus regioninių mastų, jeigu pasauliniu mastu to padaryti nepavyks. Ta mes ir padarėme ir 2008 metais bendros sprendimo prieimimo procedūros būdu patvirtinome reglamentą, pagal kurį tartautinė aviacija pateko į apivartinių taršos leidimų priekybos sistemą. Tai visapusiškai atitiko ir ICAO civilinės aviacijos organizacijos principus. Jos pagrindiniai principai yra štai kokie. Atsisakoma mokesčių ir rinkliavų, tačiau 2000 metais, dar 2000 metais ši organizacija pateik, teigia, kad amerikiečių atitinkama sistema nėra tokia, kokia mūsų apivartinta šios leidimų sistema. Dėl to apvertinų taršos leidimų sistemą ir mokesčių sistema kartais buvo maišoma. Taigi, amerikiečių sistema yra gan įdomi, tačiau e, ši tarptautinė organizacija tik tai ragina įvairias institucijas įtraukti civilinę aviaciją į savo sistemas ir būtent tą mes Europoje ir padarėme. Uh, Taigi atitinkami buvo priimti teisės aktai 2008 metais, vienbalsiai jie buvo patvirtinti taryboje ir didelė dauguma balsų jie buvo patvirtinti Europos parlamente. Taigi šiandieną mes beveik visapusiškai gyvenime savo teisės aktus. 12 metų sausio pirmoji diena buvo labai svarbi data, kadangi nuo tos dienos visos emisijos turi patekti į apivartinius taršos leidimus ir tie leidimai nemokamai išdalyjami dažniausiai, nes, kaip žinome, tai yra palaipsnė sistema, kurią reikia įgyvendinti, tai yra regioninė schema. Taigi 85 procentai taršos leidimų 12 metais bus išdalinti nemokamai, o nuo 13 metų dar papildomas procentas bus išdalyjamas. Taigi tarptautinės ben, oro bendrovės turės 15, likusius 15 procentų pasidengti pačios. Taigi reikia priminti, kad e, tikrai viskas vyko pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą, derinant veiksmus su parlamentu. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Pirmiausia, kokia yra šiandieninė mūsų situacija ir pozicija. Teisinga būtų teikti, kad e, tiems teisės aktams pasipriešinom, daugelį šalių ir mes užmeskime dvišalius kontaktus ir viršūnių susitikimuose apie tai kalbėjomės. Ir toks lūžis tai buvo ES-JAF viršūnių susitikimas praeitų metų lapkričio mėnesį, kai buvo iškeltas šis klausimas. Ir ten amerikiečiai mums pritarė. Pritarė tam, kad toliau turėtų vykti dėrybos tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos rėmuose. Na ir nuo to laiko ponas Kobė, organizacijos pirmininkas ir generalinis sekretorius ponas Benžaman, tikrai ėmėsi veiksmų ir paspartėjo ICAO darbo programa, kovojant su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis iš civilinės aviacijos sektoriaus. Taigi mes tikrai visuomet mes labai džiaugiamės, kad taip yra, kadangi visada pritarėme tarptautiniam sprendimui ir elgiamės atsižvelgdami į tris pagrindinės pozicijas. Mes negalime remti visų IKAO sistemų, galime remti tik tas IKAO sistemas, kurios mažintų emisijas daugiau negu mūsų regioninė europinė sistema. Ir aišku, pasaulinis režimas yra patrauklus dalykas, kadangi tai yra tarptautinis verslas ir pasaulinė sistema iš tiesų uh, leistų iš esmės sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Dar vienas svarbus principas yra tas, kad toks režimas negal, neturi, diskrimin, neturi įvesti diskriminacijos tarp oro bendrovių, nes pas mus tai tvirtai numatyta teisės aktuose ir į ką bet kokie sprendimai turi būti nediskriminuojantis nes tarptautinėse dėrybose dėl klimato kaitos laikomės svarbaus principo - bendros, bet diferencijuotos atsakomybės principo. Tai reiškia, kad pramonės valstybės turi imtis daugiau veiksmų, tačiau mes nenoriai įvedame atitinkamas interpretacijas e, tarptautinės aviacijos srityje. Ir kai kurie laikėsi labai griežtos interpretacijos, manydami, kad išsivy išsivyščiusios valstybės nieko neturi daryti, o pramonės valstybės turi daryti viską. Mes manėme, kad tai yra konkurencijos iškraipimas mūsų tarptautinių oro bendrovių nenaudai. Ir tas principas mums iš tiesų svarbus. Tai yra pagrindinis mūsų principas bet kokio darbo į ką organizacijoje. Taigi, nediskriminacijos principas labai svarbus. Trečiasis principas. Jeigu į ką parengia veiksmų programą, o ne režimą, tuomet ta veiksmų programa turi atspindėti tikslus ir siekius. Tai ne vien tik tai tikslų nustatymas, tie tikslai turi būti pagrysti realiomis priemonėmis, nes priešingų atveju tiesiog sulauksime daug skambių deklaracijų apie tikslus, bet kaip dažnai žinome, tikslai ne visuomet pasiekiami. Taigi tikslai turi būti paremti priemonėmis. Tai mums irgi yra labai svarbus principas, jeigu IKAO galiausiai parengs tokį tokią veiksmų programą. Na ir mes visapusiškai esame įsipareigoję dirbti ką organizacijoje ir parengėme atitinkamą schemą, pagal kurią dirbsime ir labai aktyviai prisidedame rengiant ir techninius elementus, kurie galėtų būti naudingi IKAO veikloje. Na ir trečioji mano mintis. Praeitą savaitę vyko susitikimas Maskvoje. Prieš tai dar lapkričio mėnesį dėlyje įvyko susitikimas. Ir dabar dar Saudo Arabijoje planuojamas e, kitas susitikimas. Taigi Maskvoje buvo parengta deklaracija. Ir deklaracija susilaukė atgarsių tarptautinėje spaudoje. Tikriausiai jums įdomu, kaip mes interpretavome tą deklaraciją, kuri buvo paskelbta Maskvoje. Na žinoma, esame šiek tiek nusivylę, kad ta Maskvos deklaracija yra tiesiog nenorinčiųjų koalicija ir tiek. Mes dar prieš Maskvos susitikimą teigiame, kad tikimės, jog dalyviai pozityviai prisidės prie problemos sprendimo. Uh, Tačiau aš dėja turiu pripažinti, kad e, nusivylėme tuo, kas buvo pasiekta Maskvos susitikime, nebuvo konstruktyvių sprendimų priimti dėl to, kaip būtų galima kovoti su šiltnamio efektą sukenčių dujų emisijomis. To tikrai nesulaukėme iš Maskvos e, susitikimo. Taigi, kokia dabar situacija ir kas toje deklaracijoje konkrečiai pasakyta, ten yra pateikti įvairūs variantai. Toje deklaracijoje tokie variantai, kurie uh, galėtų būti aktyvuojami tuo atveju, jeigu ES toliau priminės atitinkamus teisės aktus. Tai yra tam tikri sutaikinimo veiksmai, jeigu juos būtų galima tai pavadinti. O aš norėčiau pabrėžti, kad tai yra variantai ir tai, tai yra variantai, kurie nėra automatiškai taikomi. Tiesiog yra numatyta galimybė ir IKA organizacijai toliau vykdyti tą darbą, toliau tęsti darbą, kuris, kuris vykdomas. Uh, Ir tai iš principo yra nebloga žinia, nes Maskvos deklaracija, nepaisant tų variantų dėl susitaikinimo priemonių, ten vis tiek aiškiai pasakyta, kad turime aktyvuoti ir sustiprinti savo darbą į KAO kontekste. Tai yra tikrai pagrindinė gera žinia, kurio, kurios sulaukėme iš Maskvos. Ir dabar panašu, kad visi dalyviai pasiruošę toliau dirbti KAO organizacijoje ir tai yra nebloga galimybė, kurią mums reiks pasinaudoti. Maskvos deklaraciją pasirašė 23 šalys. Tai ne tos šalis, iš principo, kurios pasirašė ankstesnę Delio deklaraciją. Kai kurios svarbios valstybės pasitraukė iš dėrybų stalo, nuo dėrybų stalo ir mažesnės valstybės prisijungė. Penkios iš 23 šalių netgi nėra ne, nepatenka į mūsų teisės aktus, nes pas mus yra numatyta deminimis taisyklė. Tačiau čia esminis dalykas yra tas, kad nes nepaisant to, kokia bus aktyvuojama susitaikinimo priemonė, mes ES ir ypatingai ES komisijoje esame pasiryžę spręsti problemą, kai tik tai ji iškils. Atsakomieji veiksmai ir diskriminaciniai veiksmai mums nėra primtini ir jeigu jų bus, mes elgsimės atitinkamai. Na ir dar vienas dalykas, kuris atsispindėjo Maskvos deklaracijoje. Tiksliau, prie, kitaip buvo suformuotas nei Deli deklaracijoje, būtent reikalaujama suspenduoti ES teisės aktus ir tai jau yra padaryta ne taip agresyviai, nei buvo Delio deklaracijoje. Taigi, nors Maskvos susitikimas nebuvo ypatingai sėkmingas, kalbant apie tarptautinės aviacijos e, bendradarbiavimą, bet ten pozityvių elementų yra ir pozityviausias yra tas, kad galėsime kartu dirbti ICAO organizacijoje. Taigi dabar kyla klausimas, kas, kas vyksta ICAO organizacijoje. Kovo pradžioje, 10 ar 12 kovo dienomis, IKAO susitiks tarybos posėdyje ir bus sprendžiamas šis klausimas, taigi tai bus labai svarbus susitikimas. Tada e, tikimės, kad e, civilinės aviacijos organizacija, kaip jau buvo nurodyta, parengs variantus, kaip būtų galima kovoti su šiltame efektą sukeliančiomis dujomis tarptautinės aviacijos rytyje iki birželio mėnesį. Ir galiausiai bus pasirinktas vienas variantas, kuris bus iškristalizuotas iki metų pabaigos. Taigi mes turime raginti KAO laikytis užsibriešto laiko gra, darbų grafiko, nes priešingų atveju atsiras problemų, nes mūsų teisės aktuose numatyti terminai yra 13 metų balandis. Ir 13 metų balandis yra ta data, kuomet prievolės, kurios tenka oro bendrovėms, išdalinti taršos leidimus baigėsi. Taigi 13 metų balandžio mėnesis yra labai svarbi data, taigi turime dar metus. Ir per tuos metus reiks parengti teisės aktų, tai tikrai metai nėra daug. Tačiau džiaugiamės, kad IKAO žengia į priekį gan sparčiai ir pirmosius signalus turėtumėme pamatyti jau kovo mėnesį, kai bus IKAO susitikimas taryboje. Taigi, apibendinamas galiu pasakyti, kad mes ES visapusiškai pasisakome už tarptautinį ir pasaulinį sprendimą, kaip būtų galima kovoti su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis tartutinės aviacijos rytyje. Turime regionę schemą, apivartinių taršos leidimų sistemą. Tos sistemos mes nestabdysime, nesuspenduosime, tačiau esame pasirengę ją pakoreguoti, jeigu ICAO organizacija pateiks realiai globalų tarptautinį režimą, kuris mums bus priimtinas ir galtinis mūsų terminas yra 13 metų balandžio mėnesis, tačiau mes tikimės, kad sustiprės ir suaktyvės vykstantis darbas ir mes sugebėsime, mums pavyks sukurti realų pasaulinį tartautinį režimą per IKA organizaciją. Ačiū. Ačiū. Pradėsime nuo koordinatorių. Ponas Broš, EPP. Ačiū, ponė pirmininkė, trumpai kalbėsiu, nes daug norinčių pasisakyti. Priminsiu, kad komitete raginome komisiją laiku imtis šio klausimo, kad nebūtų kaip kitais atvejais, jog pritrūksta laiko. Ir prisimindamas jūsų paskutinę e, pastavą pasakysiu, kad komisija pirmą sprendimą, nu, pamiršdama, kad yra e, bendro sprendimo procedūra, vėl dirba tik komisija su taryba, parlamentas apeinamas. Praeitėje taip nutiko, mes negalėsime su to sutikti dar kartą. Tarptautinių lygmenių, ar tai aviacija, ar laivyba, susitarti tikrai sunku, liekame įsitikinę, tos priemonės, kurių norime imtis Europoje turi iš anksto susilaukti mūsų tarptautinių partnerių palaikymo, nereiktų jau gyvendinus savo sistemą ieškoti jai paramos ir perkelti ją į tarptautinį lygį. Ir dabar e, klausimas. Panašu, kad tarptautinė bendruomenė nedaro tai, ko mes tikimės. Jeigu IKAO lygmenių niekas nepasistomės, kokiu priemonių komisija nuo 13 metų imsis ir ką darys su tomis bendrovomis, kurios netitinka reikalavimu. Kokių, ką mes galime daryti su šitomis bendrovėmis, per nelik dažnai yra klausiama, ką jos su mumis darys. Reiktų galvoti iš kitos pusės. Ar galima galvoti su tam tikrais skrydžių ar tranzitų ribojimais? Ar komisija rimtai vertina išsakytus grasinimus, kad į juos reikia reaguoti suprantama, tačiau ar imamasi priemonė jau iš anksto prevencinių priemonių pagalba sumažinti galimus nuostolius. Ačiū. Ponas Alkadravi, socialistai demokratai. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponė Delbekė už jūsų įžanginį pasisakymą. Ilgus metus girdime, kokią finansinį poveikį turės ši priemonė. Kolegos be abejo mm, domėjosi, kokią įtaką sistema turi Europoje, kokios yra finansinės pasiekmes, kadangi atsidūrėme akligatvėje reiktų dirbti dviejomis kryptimis. Pirmiausia, galvoti apie vidinį Europos susisiekimą, taigi pras, įpratinti prie šios sistemos, o po to bandyti šią sistemą pritaikyti visam pasauliui. Nepamirškime, kad yra bendra sprendimo procedūra, todėl ir mums čia reikia susitarti Turėčiau keletą klausimų jums. Pirmiausia, reikia prisiminti, kas vyksta į KAO. Svarbus įvykiai. Tačiau ar jų pakanka, kad mes keistumėme savo pačių teisės aktus? kada įkavo priemonės e, bus pakankamos, kad galėtumėme keisti savo teisės aktus, kad galėsime pasakyti, va, jau viskas gerai, mes galime keisti. Nepamirškime, kad e, šie pakeitimai reaguojant į kavo veiksmus pareikalaus e, bendro sprendimo procedūros, reikės pereiti visus jos etapus, tai užtruks Ir ar galima tikėtis apskritai, kad IKAU 12 metais pateiks primtinų pasiūlymų? Gal e, reiktų pagalvoti, ar negalime laimėti sąjungininkų, kad kažkokia šalis ar šalių grupė perimtų mūsų sistemą, gal viena ar kita šalis šalių grupė galėtų mus aktyviau į kavo palaikyti. Dar norėčiau pratesti kolegos mintį, ar jeigu nerasime sprendimo, visos šalis vienogos vienodai, ką, jo, ką mes e, darysime, jeigu pas, bus pasakyta, mes nemokėsime, kokių e, kontrpriemonių imsimės ką gali ES padaryti, nes kitaip mes iškraipysime e, konkurenciją, nes vienos šalis prisidės prie sistemos, kitos joje nedalyvaus. Bei pats paskutinis klausimas – susteikimas Rusijoje. Jūs sakėte, kad ne visos šalis, dalis šalių, tačiau tarptų šalių yra didelių aviacijos šalių, kaip JAF, Rusija, Kinija. Tai reiškia, kad pakankamai didelė dalis pasaulinės aviacijos rinkos ten dalyvavo, nereiktų tos svarbos nuvertinti. Kaip Jūs manote, ar čia daugiau yra bandymai blefuoti, ar reikia veiksmus vertinti rimtai? O kadangi jūs į kavo viduje galite sekti situaciją, ar tos pačios šalis, kurios buvo Rusijoje, taip pat aktyviai bendro ieško, bando ieškoti bendro sutarimo. Pone Maisner, ačiū. Iš ties prekyba apivartiniais taršos leidimais yra e, naudinga, tuomet, kai taikome visoms transporto ruošėms, priemonėms ir visame pasaulyje. Manau, dėl to sutarėme. Problema, kaip iš šio tikslo siekti, Maskvoje mm, nutikė įvykiai mane tikrai neramina. Mes tikrai netinkamai e, reagavome į įvykius. E, tą, ką daro nenorinčiųjų koalicija, buvo kalbama net apie baudas europinėms e, oro bendrovėms. Kinija jau išreiškė panašią poziciją, jeigu JAV, Rusija, Kinija, Indija laikysis kartu, turime viską vertinti labai rimtai. Manyčiau, vienintelė galimybė būtų pasinaudoti ir sustiprinti savo įtaką į KAO. Maničiau, kad tai būtų geriau, vietoj to, kad erzintume kitas šalis e, vienašališkais pareiškimais reiktų stengtis bendradarbiauti į KAO. Mano nuomonė, tai yra vienintelis kelias. Jeigu pagalvosime, ką pasakė Sadel Kadraui, kiek viskas užtruks teisiškai, teisiniu keliu einant, gal mums reiktų sukoncentruoti visas jėgas į IKAO. Įveikiai Maskvoje man kelia nerima. Aš e, būkštabu, kad taip atsitiks. Turime į Maskvos įvykius reaguoti labai rimtai bei ieškoti sąjungininkų ir galimybės bendradarbiauti. Pone Lichtenberger, ačiū. Laikausi kitokios nuomonės Na, pagalvokime, jeigu Europa papūtus pirmiesiams šaltiems vėjams iš karto e, pasiduos, galime pamiršti bet kokias aplinkos apsaugos priemonės, ar tai būtų transporto ar pramonės sritise. Jeigu kolegė Masner sakėte, kad reikia taikyti visas taisy, vienodas taisyklės visose transporto sritise, tai reiškia, kad reikia atsisakyti apvertinių taršos leidimų šiandien ir pramonėje. Tai reiškia, kad panaši sistema žlugo. Dėl ICAO neturiu jokių vilčių. Amerikiečiai ieško sąjungininkų, kalbame apie masinį spaudimą ir net šantažą. O dabar jeigu mes pasakysime, kad iš karto atsisakome mm, klimato apsaugos, pakeliame rankutės ir bėgame, na, atsiprašau, mes pamirštame mm, Europos parlamento vieningai patvirtintą sprendimą, be to tai prieštarauja viskam, kas vyksta kitose tartautiniuose formuose. Kas man yra svarbiausia ir kas dar ne iki galo aišku, kokios yra realios galimybės, kad į kavo būtų galima sulaukti realių sprendimų vietoj tuščių žodžių, kad va, po šimtmečio mes gal klimatu susirūpinsime. Bei kaip mes nustatysime, ar siūloma priemonė yra adekvati Mes neturime vienodų rodiklių matavimuose. Egzistuoja principinė problema, ar mes pripažinsime kitų pusių matavimo duomenis, kaip bus matomi CO2 emisijos, kokie bus kiti rodikliai. Pasaulyje kol kas nėra tarptautinių mokslinių standartų. Būtent dėl to sulauksime didelių problemų, jeigu bandysime taikyti atsakomasias priemonės. Be to, kokios jos galėtų būti atsakomosios priemonės? Apie jas reiktų labai ateidžiai pagalvoti. Na, tai, ką mes regime šiandien, yra e, bandymas e, dramatizuoti situaciją. Yra regioninės rinkos, yra e, sąsajas tarp regioninių rinkų, todėl mes galime, kai kalbame apie represijas ar kažkokias sankcijas prieš Europą, kalbėti tik apie e, sankcijas e, atkarpoms tarp regioninių rinkų. Akivaizdu, kad nei JAV, nei mes besivysiančių šalių nepriversime pasukti mums tinkamą linkmę, tačiau iš kitos pusės jos taip pat negali mūsų priversti išmesti Europos parlamento sprendimą pro lanką, vien dėl to, kad kažkus, kažkur pasaulyje grumuoja pirštu. Net jeigu nenorinčių koalicija sumažės vieną dieną, tačiau ji niekada neišnyks, klimato kaitos skeptikai niekur nedings, todėl ir klimato kaitos skeptikai Europoje galės sakyti, ne, kol visas pasaulis nieko nedarys, tai ir mes nieko nedarykime. Pirmiausia, mano nuomenė, reikia galvoti apie atsakomasias priemonės, kokios jos turi būti, kiek intensyvios, kaip Europa reaguoja ir privalo reaguoti. Iš anksto pasakyti, na, dėl Dievo meilės pasiduokime, nes kažkas nenori mūsų palaikyti, negalima taip daryti, nes tai pridarys mums problemų ne tik klimato kaitos srityje, bet apskritai visur nuo aviacijos, pereisime prie laivybos, prie panaudoto kūro, prie vidaus transporto ir taip toliau. Ar gali Europa iškart pasiduoti vos tik JAV kažko pareikalauja, ypač jeigu mes matome, kad tie reikalavimai yra neteisingi. O gal priešingai reiktų ginti savo vertybės Dėje Europoje pernelyg daug žmonių mm, yra pasirangę nusileisti JAV, vos tik šios kažko pareikalauja. Pone Foster, aš tikiuosi priešingos nuomonės iš jūsų, ar ne? Taip, bet tai nėra svarbiausia palikime ponios Lichtenberger pastabas, perkime prie mano. Labai ačiū komisijai už e, naują informaciją. Tačiau kalbant rimtai, man atrodo, jūs ekonomiškai pateikėte žinias. Kodėl aš taip sakau? Tai nieko asmeniško. Aš manau, kad Europos komisija, kaip sakome, sakome parlamente, E, pas, na, nerimtai sureagavo, kai pasiūlė tą e, prekybos sistemą. Ne tik, kai kalbama apie e, pramonės instaliacijas. Jos įspėjo visi pramonė, įvairūs žmonės ir organizacijos, politikai iš valstybių narių, kad tai bus labai sudėtinga padaryti. Negalima primesti mokesčio trečioms šalims. Tai galima vadinti rinkliavą, ko tik nori, bet tai yra mokestis ir Europos komisija žinojo, kad neįmanoma to įgyvendinti. Jos nepatraukė trečiųjų šalių, jie bandė gyvendinti tą didžiąją idėją ir praėjus šešiems metams viskas yra tiesiog žlugę. Jūs kalbėjote apie ekvivalentinės priemonės, kalbėjomės Maskvoje, Na ir kas sprendžia dėl tų ekvivalentiškų priemonių? Ar Europa yra tas teisėjas? Žinojote, kad prieš šešis metus, kad pateiktas, kai buvo pateiktas pasiūlymas, kad po trijų, keturių savaičių 160 šalių pasirašė laišką Europos Sąjungoje sakydamos, kad jūs darykite, ką norite, bet netraukite mūsų į tą sistemą. Mes patys nuspręsime, ką norime daryti. Tačiau jūs nusisukote ir parlamentui pasakėte, viskas gerai, mes patikrinam viskas teisėta. Taip nebuvo. Man nesvarbu, ką sako Teisingumo teismas. Taigi štai kur esame. Ir netgi užsiminti, kad Kinija, amerikiečiai, Brazilija, Indija ir kitos šalis, Rusija kažkaip tai prisijungs, yra jokinga, nes taip nebus. Aš Buvau Vašingtone e, vasarą taip pat. Žinome, ką daro rusai, ką daro kiniečiai. Jie neleis savo vežėjams dalyvauti šioje sistemoje. Visi tai puikiai žinome. Taigi nebandykite mūsų laikyti vaikais. Čia ne tik šio komiteto reikalas, nes viso to reikšmė yra daug platesnė, kai kalbame apie pramonę, priekybą ir visus tos dalykus, kurių buvo galima išvengti. Taigi mane beveik ištinka apopleksija išgirdus tokius žodžius. Mes vis dar dėl nieko nesame sustarę. Pajamos. Kur tos pajamos patenka? Jeigu visi gauna anglės kreditus, o bendrovės turi juos pirkti, mes dar nežinome, kur patenka pinigai. Jeigu tu ši trečioji šalis, kur tavo pinigai nueina. Tai dar nėra nuspręsta. Dabar jūs kalbate apie atsakomuosius veiksmus iš trečių šalių pusės. Jūs e, pagrasinote atsakomysiais veiksmais iš ES pusės, kaip e, sakė komisarė Heidegard. Taigi, kas toliau? E, kino oro linija norės atskristi, ES sakys, ne, jūs negalite atskristi. Taigi, betvarkės daug daugiau negu kas nors tikėjosi nežinome, kaip kur eiti toliau. Aš neįsivaizduoju, kad tos šalis pasijudintų. Kodėl jos turėtų tai daryti? E, ką mes galvotume, ar tai teisinga ar ne? Nes jos nesileis, kad joms būtų diktuojama iš ES pusės, kaip ir ES nenori, kad jai būtų diktuojama, jeigu amerikiečiai ir rusai būtų sukūrę sistemą ir e, būtų pareikalavę, kad ES laikytųsi tos uh, sistemos. Europos Sąjunga būtų atsisakiusi. Na ir dabar mes esame nustebę. Mes sakome, oi, kodėl tos trečios šalis nenori prisijungti. Taigi, paskutiniai žodžiai. Kur dabar esame? Aš, kaip ir kolegos, e, atstovauju ir verslą tikiuosi, kad kartu su pirmininku mes galvojame apie geriausius e, Anglijos interesus, Anglijos verslo interesus. Čia ne tik oro linijos, tai yra ir kosmoso sektorius, visa tiekimo grandinė yra susijusi. Ir kur dabar esame. Mūsiškiai dabar turi laikytis e, tų reikalavimų ir turi konkurencijos problemų, nes iš jų įmami didesnį mokestį, tačiau trečiosios šalis su tuo nesutinka. IKO priklauso 191 šalis. Ar jie pasieks sustarimą? Jie kalbės kurį laiką apie tai. Puiku, tačiau dabar tai yra didelė konkurencijos problema. E, didesnė našta Junktinės karalystės ir Europos pramoniai ir toks reglamentavimas neveiks. Toks reglamentavimas nebus taikomas visiems, nes trečiosios šalis jo nesilaikys. Taigi mes patiriame konkurencinį nepranašumą ir norėtume sužinoti, koks yra B planas. Pane Deveirak. Ačiū, ponė pirmininkė. 2012 m. sausio 1 diena buvo labai svarbi data, tačiau e, nebuvo sudarintos įvairios pozicijos. Kaip generalinis direktorius mums priminė, mums priminė dėrybos vyksta, tačiau mūsų pozicija iš tiesų nėra vyraujanti ir jūsų įžanga man atrodė labai optimistiška, tačiau aš norėčiau pasakyti šiandieną, kad reikia įtraukti tarptautinę aviaciją į apivartinį taršos leidimų sistemos, sistem, prekybos sistemą ir užtikrinti, kad ta sistema būtų lanksti Na ir jūs minėjote ne, nesaistančias deklaracijas ir dialogą su trečiosiamis šalimis, tačiau mes irgi negalime vien tik tai priminėti tokių sprendimų, kurie iš tiesų nėra saistantys. Jūs kalbėjote apie Maskvos susitikimą, <clears throat> apie tai, kad ten vyravo neįtin gera nuotaika, tai mums irgi yra nekokios naujienos ir aš pritariu ponios Maisner išsakytoms mintims. Uh, Mes reikalaujame, kad tos įmonės, kurios atvyksta į mūsų oro uostus, laikytųsi tų pačių taisyklių, kokios yra taikomos ir mūsų oro bendrovėms. Na ir mūsų partneriai turėtų laikytis tų pačių taisyklių, tačiau panašu, kad trūksta dialogo ir patenkame į užburtą ratą. Ir jeigu pradedamos naujos dėrybos, vėl bandoma derinti pozicijas, kad jos būtų primtinos visoms šalims, kaip praeitą savaitę priminė generalinis sekretorius. Mes norime, kad tinkamiau, efektyviau plėtotųsi tartutinės aviacijos sektorius. Ir aišku, čia svarbus įvairūs veikėjai reikia surasti sprendimą, dėl kurio būtų galima išsiderėti, e, sprendimą, kuris būtų primtinas ir mūsų institucijoms, nes priešingų atveju nukentės ir mūsų oro bendrovės ir apskritai civilinės aviacijos sektorius. Praeitą savaitę komisarė Hedegard pasmerkė trečiųjų šalių pozicijas, kurios nesiūlo ekvivalentiškų priemonių Taigi atėjo laikas vėl susėsti prie stalo, išklausyti visų pasiūlymų, tam, kad pasiektumėme bendro savo tikslo. Ačiū. Kramer. Panas Krameris. Pone pirmininkė, nežinau, ar Britai nori, kad tęstųsi klimato kaita, klimatas šiltėtų ir paskestų pusė Britų salų. Na, jeigu norime, tai prašom, žalia šviesa. Mums reikia sustabdyti klimato kaitą, kitaip susidursime su milsniškomis problemomis. Tačiau ES yra silpna ir reaguoja silpnai. Mes e, leidžiame rusams e, plėšti mūsų avialinijas, e, kai jos skrenda virš Sibiro, mes tylime. Kodėlgi mes neplėšėme rusų avialinijų, kai jos skraido virš Europos? Mes darome viską, kad tik tai nepakenktume Rusijos oro bendrovių interesams. Viskas yra mm, daugiau nei jokinga. Mes čia kalbame apie e, daugiau nei pinigus. Į Rusija, Kinija, Indija, JAV, aiškiai sako, ES nenori ir neturi mums, neturėtų mums nieko nurodinėti, tačiau ES yra pusė milijardo vartotojų. Tai yra jėga. Mes aiškiai turime galimybių. Be abejo, reikia galvoti apie planą B. Europos oro bendrovės sutiko su apivertinį taršos leidimų sistemą Europoje, nes bijoja, kad bus paleng... panaikintos lengvatos aviaciniam kūrui. Tai kainuotų daug daugiau. Na, jeigu ES būtų vieninga, jeigu sugebėtų susitarti, kad už visą kurą reikia mokėti akcizą, tai būtų nuostabu. Atskrenda lėktuvas iš kažkur, įsiperą tai kūro, sumoka akcizą ir puiku, nebūtina galvoti apie vertinius taršos leidimus, yra ir kitų kelių, prašo, o surinktus pinigus galėsime panaudoti kovai su klimato kaita, pinigų bus daugiau ir bus galima padaryti daug daugiau. Na, pavyzdžiui, kad ir skatinant sažiningesnę konkurenciją tarp oro, geležinkelio, sausumos transporto. Tai būtų galimybė, todėl turiu labai konkretų klausimą. Kaip Jūs manote, apie tai yra diskutuojama, ar tai yra tabu? Ar nors europiečiai turi teisę už, įvesti tokį mokesčių, jį nieko nedaro? Ponas Vandalin. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pirmiausia pareikšti savo palaikymą apie vartinių taršos leidimų prekybos sistemui Tai labai gera sistema, padeda kovojti su klimato kaita, gerinti mūsų gyvenamąją aplinką. Na, akivaizdu, kad susidurėme su problemomis, e, to buvo galima tikėtis, 8 metais taryba vienbalsiai nusprendė sistemą įvesti, mes vieningai palaikėme tokią sistemą. Na, jeigu dabar verkiama dėl to, kas buvo padaryta, tai yra krokodilo ašaros. Tikrai tai nėra rimta. Antra, ponė pirmininkė, manyčiau, kad tai, kas vyko Rusija, atskleidė tikrąjį Barako Obamos veidą. Mes Europoje galvojame, kad Obama bus didysis lyderis ir ves pasaulį į geresnę ateitį, tačiau Obama aplinkos rytyje rūpinasi tik nacionaliniais interesais, o visa kita tai yra tušti žodžiai. Būtent jis vadovau jie tai nenorinčių koalicijai, tas mūsų buvęs gelbėtojas kabutėse Obama. Aš e, nežinau, ar mums reikia nusiteikti optimistiškai. Nemanau, kad IKAO pavyks susitarti dėl sistemos, kuri bent iš dalies būtų panašiai į mūsų sistemą. Jeigu bus dėl kažko susitarta, tai daugiausiai daugiau daugiausia dėl to, ką mes patys niekada negalėsime pritarti. Galima tikėtis priekybinių e, karų, nes, kaip sakė generalinis direktorius, komisija iš karto reaguos atsakomosiamis priemonėmis. Na, tai kitai žodžiais tai yra prekybinis karas. Be abejo, oficialioje erdvėje generalinis direktorius to niekada nepripažins, tačiau aš noriu jo paklausti, kaip mes užkirsime kelią prekybiniams karams, nes tai yra planas B. Per tokį karą nukentės visi. Mes turime pasirinkti tarp Silės ir Charibdės. Taip, iš vienos pusės yra klimato kaita, iš kitos pusės e, egzistuoja prekybinių karų pavais. Taigi, kaip komisija mus praves per šios sudėtingus vandenis? Pone Vortmankol, ačiū, ponė pirmininkė. Labai gerai prisimenu diskusijas, kurios vyko svarstant uh, apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą aviacijai. Mes, aišku, palaikėme tokią iniciatyvą. Mes palaikėme direktyvą, kur buvo kalbama taip pat apie adekvačias ekvivalentiškas priemonės. Komisaras Vėly e, sužadino mūsų viltis, kad sprendimas įmanomas. Būtent dėl to mes taip vieningai palaikėme sistemą. Deja, viskas nėra taip paprasta, kaip tikėjomis. Labai nuvilia tai, kas įvyko Maskvoje. Susirinko valstybės ir vietoj to, kad ieškotų sprendimo, dar giliau sukišo galvas į smėlį. Akivaizdu, kad susiformavusi situacija kelia grėsmę mūsų aviacijos sektoriui. O mes juk to nenorėjome. Mes norime kovoti su klimato kaita, mes norime priekybos apivertiniais taršos leidimais, mes to norėjome nuo pat pradžių ir džiugu, kad komisijos mm, pozicija nepasikeitė, mes norime sąžiningos konkurencijos Europos e, oro bendrovių viduje ir su tarptautinėmis aviacijos bendrovėmis. Na, ką reiks daryti su apivertiniais taršos leidimais? Mes negalime išmesti šios direktyvos dalies, jeigu negausime to, ko norime. Aš puikiai suprantu, esate pasirengęs e, pakeisti teisės akto interpretaciją, tačiau ekvivalencija tai yra dvipusis eismas. Na, ar, argi kitos šalis pristaikys prie mūsų standartų? Nemanau, kad tai realu, atsižvelgiant į esamą situaciją ar reikia dirbti per įkavo. Tačiau tai reikš, kad mes turėsime e, sumažinti savo standartus. Ar esate pasirengę tą daryti? Kolegos kalba apie priekybinius karus. Akivaizdu, kad krizės metu šiandien tai netitinga e, niekieno intereso, kaip komisija parodys, kad yra pasirengusi dėryboms sprendimo paaiškai. Akvaizdu, kad laikas vis labiau spaudžia. Aviacijos bendrovės yra privačios įmonės. Jos e, turi žinoti, kokia bus ateitis, turi žinoti, ko gali tikėtis, o tokia nestabili situacija krizės metu kelia pavojų ne tik aviacijos sektoriui, bet ir užimtumui apskritai. Ačiū. Panas Bledburnas. Ačiū pirmininkė. Sėdėjau ir klausiausi tų diskusijų. Ir man susidaro keistas dėžavų jausmas, nes jūs, ponė pirmininkė, puikiai prisiminate, mes šiame komitete dirbame dar prieš, dirbome dar prieš tai, kai buvo pateiktas šis pasiūlymas. Ir aš prisimenu, kai vyko diskusija šiame komitete, mes tuo metu teigėme, kad panašu, jog šis planas pasmerktas žlugti. Dėl tų pačių priežasčių, kurios šiandien ir buvo išsakytos. Taigi yra visiškai aišku, kad kai apie tai kalbėjomės, pasaulis buvo kitoks. Ekonominė situacija buvo visiškai kitokia. Viskas buvo dar prieš krizę, iki 8 metų krizę. Viskas buvo visiškai kitaip, lyginant su dabartinė situacija, eurotrai pasaulinė situacija. Taigi aš manau, išklausęs diskusijų ir įvairių argumentų už ir prieš tų pačių argumentų, kurie buvo išsakyti, kai pirmą kartą e, kalbėjomės apie šį pasiūlymą, tačiau pasaulis pasikeitė. Pasaulis pasikeitė ne vien dėl ekonominių aplinkybių, bet ir dėl to, kad žmonės, mano manimu, tuo met ne visiškai suprato, kokiu padariniu tai atneš, kokį spaudimą tai sukurs, kai mes bandysime primesti savo sistemą trečiosiam šalims. Ir aš tuo metu irgi jau perspėjau, kad taip ir bus. Na ir dabar kartais ta ekonominė, ekonominė realybė išryškėja. Nesvarbu, kokia yra mūsų nuomonė dėl klimato kaitos. Ekonominė realybė yra labai svarbu. Ir esant dabartiniai ekonominiai situacijai, aš matau lygiai tas pačias aplinkybės šioje srityje kaip ir kitose srityse. Šis komisijos departamentas, kai tik imasi kokių tai veiksmų, iškart pateikia pasiūlymus, kurie jau nulemta, kad sukurs problemų pasauliniu mastu. Iš tiesų, kuro kokybės, pavyzdžiui, direktyva. Žinome, kad tai sukels problemų PPO, šita sistema irgi gali sukelti problemų PPO, jeigu mes atsargiai nesielgsime. Taigi, kada šis komisijos departamentas supras, kad jeigu norime priimti teisės aktus ES, puiku, bet jeigu nori juos primesti išoriai, jie spirs atgal ir mano manimu tai visiškai akivaizdu. Dabar ką daryti, esant dabartiniai situacijai? Daug kalbėtojų apie tai užsiminė. Pabandykime kalbėtis IKAO e, kontekste. Puiku, dėl to man nekyla jokių problemų tai yra ta institucija, kuri ir turi spręsti šias problemas. Mes vienašališkai to negalime primesti kitiems žmonėms. Ir jeigu IK organizacija pateiks racionalų problemų sprendimą, tuomet aš būsiu pirmasis, kuris paplosiu tai organizacijai. Bet dabar, esant dabartiniai situacijai, panašu, kad tai neįmanoma. Taigi, kaip mes Europoje ketiname reaguoti į tą situaciją? Ar ir toliau viską darysime, įsivaizduotume, kad lyg problemų nėra ir tokiu būdu nukenties mūsų oro bendrovės, ar racionaliai, protingai bandysime ieškoti sprendimo. Ir vė, pirmas racionalus žingsnis, ponė pirmininkė, mano manimu, yra suspenduoti tuos teisės aktus, kol galiausiai nebus surastas racionalus kompromisas pasaulio mastu. Ačiū. Dėkoju ponui Bradburn. Kitų kalbėtojų nėra. Bradburn pasitaiso pirmininkas neteisingai pavardę ištarė. Ačiū, ponia Bradbone. Kitų kalbėtojų nėra, tuomet pasisakysiu aš. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad kalbu dabar asmeniškai. Nes anksčiau mane kaltino, kad aš lyg e, bandau čia e, užsimti netinkamais dalykais. Kartais tave pasmerkia net tuomet, kai bandai padėti. Taigi dabar pabrėžiu, jog kalbu asmeniškai, išsakau savo asmeninę nuomonę. Tiesiog norėčiau uh, pakomentuoti keletą dalykų, kuriuos išgirdau. Pirmiausiai, ponė Deveirak kalbėjo apie užburtą ratą, į kurį dabar patekome, aš manau, kad jį teisingai pasakė. E, kiti kalbėjo apie priekybinį karą, aš manau, kad yra irgi galimybė. Ir manau, kad taip pat vertinant scenarijų, mane tikrai labai nustebino tai, kad tos ša, yra šalių, kurios e, įsijungia į tą nenorinčiųjų ratą. Na ir e, panašu, kad stambiosios šalys ne, neprisijungė, mažosios taip, bet aš norėčiau pasakyti, kad JAV, Rusija, Kinija, Indija, Saudo Arabija ir Brazilija yra tos šalys, kurios yra milžiniškos. Ir kai jos susėda, ir gal joms kažkas ir nepatinka, bet vis tiek e, reikia atsisėsti šalia jų ir išklausyti jų pozicijos. Kitas klausimas susijęs su tomis konkrečiomis šalimis yra tai, kad jeigu pažvelgtumėme į tai, ką jos darė kartu, Komisarė Hedegar turėčiau pagirti, nes pirmąjį kartą po antrojo pasaulinio karo pabaigos galiausiai turime žmogų, kuris Rusija, Kinija ir JAV gali priversti susitarti dėl kažko. Galbūt nusiųsti ponę Hedegard reikia ir į jungtinės tautas, kad jie ir Sirijos problemą išspręstų. Bet bent jau šiuo atveju jai tikrai pavyko. Ji surado galimybę suvienyti tuos priešininkus. Taigi situacija yra tokia, kokia yra. Ir e, yra teigiančių, kad parlamentas turi poziciją. Taip, parlamentas savo poziciją turi. Ir dalis jūsų buvo, kai pana Žambovskio pranešimas buvo rengiamas. Ir aš manau, kad šis komitetas padarė esminę klaidą prieš keletą metų, nes mes nepareikalavome lyg, lygio to, tokio paties komiteto statuso ir leidome aplinkoskos komitetui spręsti tas problemas. Aš manau, kad mes čia padarėme klaidą. Ir štai situacija yra tokia, nieko nepadarysi ir aišku, mes galime sakyti, kad mes darėme tą, jie darė tą, jie laimėjo tą, mes laimėjome tą, bet problema yra ta, kad esame kryškelėje ir reikia pasirinkti tinkamą kelią. Ar, na, ES negali žengti žingsnio atgal, suprantame puikiai. Tačiau kyla plano B klausimas. Pone Delbeke, aš pastebėjau, kad jūs uh, ne, nepasakėte ir Mačias Groš apie tai kalbėjo. Kaip jūs reaguosite, jeigu tos šalys imsis atsakomųjų veiksmų? Ką jūs darysite? Na ir ne, nesakykite, kad mes čia nenorime atskleisti savo kart, kortų iš anksto ir panašiai. Tiesiog tokiu, jeigu taip sakysite, aš suprasiu, kad to plano B jūs neturite. Uh, Ir tai tuomet yra nesažininga komiteto narių atžvilgių, nes dabar atsidūrėme tokioje situacijoje, kai viskas yra labai aktualu ir svarbu, labai svarbu, kas nusvers, kuri pusė nusvers. Ir aš irgi bijau priekybinių karų, ir aš bijau, kad Kinija pasakys, okei, okay, tvarkoj, mūsų oro bendrovės nemokės. Aš bijau, kad Kinija pasakys, ir nepirksime e bus orlaivių. Na ir aišku, mes čia galime sėdėti ir sakyti, planetą mes išgelbėjo, išgelbėjome, bet e, jūs e, dėje prarandate darbą, sakysime, tai oro bendrovėms. Kažin ar joms tai patiks ir reikia surasti pusiausvirą. Ir arba galime dabar įsikirtus laikyti savo ekstremalios pozicijos, kiti laikysi savo ekstremalios pozicijos, bet aš ieškau racionalaus sprendimo labai rimtai problemai. Ir aš nemanau, kad ši komisija su šia problema tinkamai susitvarkė, bent jau kol kas. Tokia ir mano asmeninė nuomonė ir aš turiu teisę išsakyti asmeninę nuomonę lygiai taip pat, kaip jūs turite teisę ją išsakyti. Ir aš niekuomet nepertraukiu jūsų, kai jūs kalbate, tai nepertraukite ir manęs. Dar vienas dalykas, ponas Vandalen labai teisingai pasakė. Turiu pitai pasakyti, kad jeigu režimas pasikeis Amerikoje, kažin ar tai ką nors nulems. Demokratai, respublikonai, nesvarbu, kas ten bebūtų valdžioje. Iš principo niekas nepasikeis. Ir, ir iš Kinijoje režimas nepasikeis dėl akivaizdžių priežasčių. Tačiau, kolegos, situacija labai rimta. Faktiškai prieartėjome prie priekybinio karo ir man atrodo, kad dabar kaip stručiams kišti galvą į smėlį nebūtų tinkama. Ir ponė Delbekė dar vienas klausimas. Mūsų informavo, prieš daugelį metų, kai visą tai buvo, prasidėjo, kad bus skirtos lėšos iš šios e, sistemos atlikti mokslinius tyrimus orlaivių variklių srityje. Panašu, kad tų pinigų nėra. Tam tikslai nėra pinigų. Taigi, kas bus daroma toliau, kai bus raginami moksliniai tyrimai šioje srityje? ar tiesiog sumažinsite laisvai dalinamas, nemokamai dalinamas, dalinamus leidimus, kaip jūs surasite tuos pinigus ir koks yra jūsų kitas planas, kuri kitas rytis bus, jūrų transportas, ten numatysite apivartinių taršos leidimų sistemą, kas bus po to, kažką darysite su kelių transportu ar, ar ar kaip? Nes jeigu to nepadarysite tinkamai, su tarptautiniu susitar, susitarimu atsitiks tas pats ir su jūrų transportu tarptautinė jūrų organizacija, kažin čia irgi ar išspręs problemą. Taigi pateksite tai į tas pačias pinklės, kaip dabar yra aviacijos rytyje. Taigi štai tokie yra mano pamastymai, asmeninė nuomonė, akcentuoju. Tačiau aš rimtai manau, kad atsidūrėme tikrai nedėkingoje situacijoje. Ir čia aš tik tai labai švelniai dar pasakiau. Pone Delbekė, prašau. Labai ačiū už įvairius komentarus. Pasistengsiu atsakyti į daugelį iš jų. Manau, kad iš tiesų susidurime su patikimumo klausimu iš kelių požiūrio taškų. Klimato kaita yra pripažinta problema visame pasaulyje, įskaitant Kiniją, Rusiją ir kitas šalis, kurios čia buvo minėtos. Ir aš manau, kad jungtinių tautų darybos dėl klimato kaitos įtraukė visas jungtinių tautų organizacijas, kad jos atliktų savo darbą, į KO taip pat turėjo atlikti savo darbą. Jūsų komitetą būtų sudėtinga diskusija, jeigu būtų sakoma, kad mažinsime sėkmingai emisijas automobilių sektorijoje, e, elektros gavybos sektorijoje, bet ne aviacijos sektorijoje, nors ir žinome, kad šiltnamio dujų emisijos padidės pagal ICAO e, vertinimus iki 50 metų septynis kartus. Taigi būtų sunku bendroje diskusijoje išspręsti, kaip spręsti klimato kaitos klausimą. Kitas patikimo klausimas yra, kad aš kaip komisijos pareigūnas ir dalis komisijos darbo yra įgyvendinti teisės aktus patvirtintus per bendro sprendimo procedūrą. Taigi yra jūsų ir tarybos rankomis. Kokie komisijos pasiūlymai būtų buvę, tai jau viskas, tai jau praeitis. Jūs balsavote ir aš turiu įgyvendinti teisės aktą. Jeigu jūs sakote, kad, oi, bendras sprendimas buvo klaida, mes sustabdome teisės akto veikimą, tai turite padaryti tai per bendro, veikimo, bendro sprendimo procedūrą ir įgyveninti visą procesą ir pasakyti, ar jūs e, patvirtinate savo teisės aktą ar ne. Ir pabrėžiu, jūsų teisės aktą. Tai nėra komisijos teisės aktas. Tai yra Europos parlamento ir tarybos e, teisės aktas. Trečias klausimas, patikimumo klausimas yra toks. Žinote, kad nemažai Amerikos oro linijų iškėlė bylas aukščiausiame teisme, tai Europos teisingumo teisme. Europos teisingumo teismas nusprendė, kad tai yra aukščiausias teisinis organas ES ir jis nusprendė, kad tai atitinka vidaus ir tarptautinę teisę, įskaitant reglamentus, e, kurie, kuriais vadovaujasi į ką. Aš tiesiog primenu Jums, jeigu Jūs e, keletą klausimą dėl teisės akto, kuris patvirtintas, jis buvo tvirtinamas e, metų metus, tris metus buvo diskutuojama, keičiama, keičiamos pozicijos. Aš pats keliavau po visą pasaulį, lankiausi į KAO, vienas pirmųjų komisijos pareigūnų kreipiasis į KAO dėl tos sistemos ir tarptautinės aviacijos organizacijos pasisakė už ribojimų ir prekybos sistemą tuo metu. Taigi aš manau, kad turime pripažinti, kad tai, kai buvo priimamas šis teisės aktas įprastu būdu ir nepaskubomis, tarsi komisija panaudoja kažkokį diktatą. Taip nebuvo. Taigi reikia uždėti visus taškus ant į. Kokia problema? Problema nėra ekonominis poveikis, nes ekonominis poveikis yra labai ribotas. Kalbame apie kelis eurus vienam skrydžiui iš Pekino į Frankfurtą. Tai nėra ekonominis poveikis, kuris yra kel, keltų problemas. Net jeigu pakeiti bagažo ar, ar keiti skrydį internetu, reikia daugiau sumokėti, negu kainuotų tas šiltnamio dujų efektas. Taigi tai nėra problema. Problema susijusi su principu. Ir todėl mes tikime pirmenybę, kad tai spręstų IKEA, IKAO. Problema yra ekstrateritorialumas, kas susilaukia skirtingų interpretacijų. Mes turime savo interpretaciją, kurią patvirtino Teisingumo teismas ir galime žiūrėti visiems tiesiai į akis, tačiau yra ginčas tarptautiniu mastu dėl ekstrateritorialumo principo, e, kuriuo pagrįstas ETS ir dėl to reikia išsiaiškinti, dėl to diskusijos ir vyksta. Ir į kavą, ir už jo ribų. Tačiau brutalus elementas yra tas, kad negalima tai, e, tarptinės aviacijos e, vien e, erdve, kuria, kuri priklauso valstybėms. Didžioji dalis erdvės yra virš ne nacionalinių šalių teritorijų ir kaip tada kovoti su emisijomis, kurios e, nesusijusios su nacionalinė erdve. Ir tikiuosi, kad šį klausimą pabandysiu spręsti į kao. Kitas elementas, kuris yra diskusijos esmė ir yra pajamos. E, prekybos sistema nėra pagrista pajamomus. Pajamos yra šaltinis produktas. Tai yra apribojimo ir prekybos sistema, tačiau ne pajamų generavimo sistema. Tačiau tam tikros pajamos atsiranda ir, kaip sakiau, iki 15-18 procentų iš visų emisijų, e, kurios e, generuoja lėšas. Ir kai buvo patvirtintas bendras sprendimas, nebuvo manoma, kad ES institucijos neturės žodžio, kaip panaudoti šias pajamas. Nes viena valstybė narė buvo labai e, susinteresuota tuo, kad valstybės narės autonomiškai panaudotų e, pajamas. Ir tai atsispindėjo galtinio teisės akto variantą. Tik dabar valstybės narės turi spręsti, mes kuriame stebėjimo sistemą, kad e, galėtume paklausti valstybių narių, kaip jos leidžia tas lėšas. Tačiau jeigu pažvelgsime bent į vieną šalį, ką, daro, ką jį daro, pavyzdžiui, Vokietija, jis sukūrė fondą, kuri, kur pajamos iš opcionų iš ETS renkamos ir fondas toli gražu nėra tai, kas bus surinkta tarptautinės aviacijos mastu ir lėšos panaudojamos e, moksliniam tyrimams besivystančioms šalims, tačiau jeigu, jeigu bus problemų, išspręstas problemas dėl pajamų ir ekstraterritorialumo, mes galime apie tai kalbėti į KAO rėmose ir teikti alternatyvius pasiūlymus, kad galėtume dėrėtis. Būtent tai dėja, to dėja mm, kol kas nėra už IKAO ribų. Nes patikimumo klausimo galutinis elementas yra tai, kad e, susitikimas Maskvoje ir prieš tai vykęs susitikimas Delija buvo už IKAO ribų. Taigi, ar mes ginsime jungtinių tautų institucijas? ar jas reformuosime, modernizuosime, ar e, mes užsimsime kažkokiais nenumatytais sprendimais, kam priklauso Delio ir Maskvos susitikimai. Aš manau, kad gerai, kad kelios valstybės narės, kelios pasaulio valstybės atsisakė ten dalyvauti, nes jos nenorėjo skatinti tokių uh, variantų, kurie praeitų konkuruoti su įkurta sistema, tai yra ICAO. Tačiau tai, tai yra apie pasaulinį kontekstą ir apie tai dar galima kalbėtis. Yra dar du elementai, kur mūsų teisės aktai gali būti adaptuoti. Pirmiausia, atvykstantis e, reisai yra nuostata ETS direktyvoje, kad leidimų gražinimą galima sustabdyti toms Uh, avialinijoms, kurios to paprašo ir parodo, kad jos savo uh, vidiniuose operacijose taiko ekvivalentiškas priemonės. Koks čia principas? Jei visi rūpnasi išvykstančiais skrydžiais, tai sistema taikoma, nes kiekvienas išvykstantis skrydis yra kažkur atvykstantis skrydis. ICAO būtų viskas paprasta, jeigu visa valstybė, visas valstybės sakytų, aš pasirūpinsiu emisijomis išvykstantiems skrydėliams, tuomet nereikės rūpintis atvykstančiais skrydžiais. Kadangi tai yra regioninė sistema, mes turime kalbėti apie atvykstančius reisus ir ekvivalentiškas priemonės. Dvišalių pagrindų esame diskutavę apie ekvivalentiškas priemonės, tačiau mes susilaikėme nuo to, kad būtų ekvivalentiškų priemonių sprendimas užbaigtas, nes ICAO gali čia taip pat suvaidinti svarbu vaidmenį. Kas yra tas? Tai yra ekvivalentiškumas, tai yra tarptautinio režimo esmė. Ir ICAO su tuo užsieima kasdien, ar tai būtų susijęs su saugumo priemonėmis, technologijomis, sauga, aplinkos klausimais. Ir jeigu būtų galima ICAO surengti gerą diskusiją apie tai, kas yra kalnitiškumas, mes pasisakytume už tai. Aišku, nelengva realiai tai padaryti, tačiau mes esame pripratę prie priemonių lyginimo ne tik e, šiltnamio dujų, bet ir kitais atvejais. Jeigu IKAO diskusijų rezultatas nebus e, tinkamas sprendimas apim, įtraukti ekvalentiškas priemonės ir į atvykstančius skrydžius, turėsime keistis savo uh, teisės aktus. Šie dalykai yra keičiami komitologijos būtų. Tačiau jeigu negalėsime vieno ar kito elemento įtraukti, tuomet turėsime keisti teisės aktus ir taikyti bendro sprendimo procedūrą ir turėsime greitai veikti, nes laiko daug nėra, visi tai žinome. Norėjau e, šį aspektą taip pat pabrėžti pradėjome pasisakymę. Tai yra teisės aktai, kurie patvirtinti bendro sprendimo procedūros būdu gali tik tai taip būti ir keičiami. Tai yra pagarba institucijomis ir taip mes viską įsivaizduojame. Buvo keliamas klausimas, ar yra skirtumų diskusijose ir mūsų diskusijose ir tarptautiniu mastu. Tuose šalise, kurios buvo minėtos - Indija, Rusija, Kina ir taip toliau. Negaliu per daug detaliai kalbėti, tačiau mes dvišalių pagrindų su jomis visomis diskutuojame ir matome, kad vyksta daugiau bendradarbiavimo dvasia pagristų veiksmų IKO e, rėmose. Neskau, kad iš karto visos e, susitarė, tačiau matome, kad mūsų diskusijos duoda rezultatų su jungtinėmis valstybėmis. Beje, jungtinės valstybės ir Europa turi didžiausią rinkos dalį. Tai yra maždaug 80 procentų ar 3 ketvirtadaliai pasaulinės aviacijos rinkos. Taigi, Junktinės valstijos yra labai svarbus partneris ir mums malonu, kad mes vykdome operacinės diskusijos su Junktinėmis valstijomis ir diskusijos į kavą taip pat e, gauna iš to naudos, iš to, e, tos bendradarbiavimo dvasios. Manau, kad Kinija ir Indija yra principingesnės, jos daugiau uh, dėmesio kreipia ekstrateritorialumo ir pajamų klausimus. Ir todėl reikia su jomis kalbėtis. Aš su jų atstovais esu susitikęs. Ir manau, kad geriausias forumas toliau diskutuoti yra IKAO kontekste, nes kitaip uh, uh, dvišalių pagrindų. Jeigu viską darysime, tai vieni skaltins vis kitus ir ekvivalentiškumo nepasieksime. Na ir paskutiniai du klausimai. Ką darysime, jeigu bus im, imam, imtasi atsakomųjų veiksmų? Manau, kad atsakomieji veiksmai e, tai yra priemonės e, iš Maskvos e, de deklaracijos, tai yra nukreiptos prieš ES bendrovės. Tai yra diskriminacija. Negalima diskriminuoti pagal tai, iš kokios šalies, iš kokio regiono yra bendrovės. Tačiau ir mes turėsime imtis veiksmų. Teisinė prasme, oficialiai yra vienas dalykas ir kitas, kas sakoma laikraščiuose. Tai yra skirtinga retorika ir turime tai turėti galvoje. Turime savo priminti, kad kad Airbus daug e, lėktuvų stato pačioje Kinijoje. Taigi buvo kalbama apie grėsmę Airbus. Tačiau tie lėktuvai, kurie perkami Kinijos, yra pas, pastatyti Kinijoje. Taigi reikia e, apibriežti tas grėsmės, kurias pareiškia vieni ar kiti ir ką reiškia oficialios deklaracijos ir E, tai, kas vyksta iš tikrųjų. Aš neskau, kad atskuminių veiksmų pavojaus nėra, tačiau e, jų imtis yra netaip lengva, kaip atrodo, nes yra įsteigtos tartunės institucijos ir jeigu imiesi priemonių prieš bendrovės, bendrovę kylančią iš, kilus iš tam tikros e, šalies, yra, gali kilti problemų jiems. Pagal įkavo taisyklės ir Europos teisingumo teismą, mūsų sistema nėra diskriminacinė. Turiu pabrėžti tai. Tačiau galutinis klausimas yra, kaip užkirsti kelią prekybos keliui, karui. Ir prevencija yra pagreitinti darybas į karo. Turbūt būtų teisinga pasakyti, kad mūsų ETS teisės aktų nebūtų Jeigu nebūtų, tai diskusijos į ką nebūtų ir prasidėjusios. Turime teikti pagal A planą, tai yra vienintelis planas, kuris verčia į ką judėti priekin. Ir dabar mes turime spaudimą daryti į ką ir manau, kad yra vilčių, pamanotų vilčių, kad kažkas bus naudingo pasiekta. Ir tuomet turėsime tai įvertinti, kai turėsime į ką rezultatus. Aš e, tikiuosi, kad turės, surenksime dar vieną diskusiją ir įvertinsime, ką turime ir kokiu mastu Europos teisės aktų kuriejams tie elementai yra priimtini ar ne. Tačiau aš manau, kad vienintelis kelias užkirsti kelią prekybos karui ir eskalacijai yra stengtis užtikrinti bendradarbiavimą į KAO rėmose. Kaip sakiau, Maskvos deklaracija kaip na, matėme apsikeisdami laiškai su Indijos ministrais, Pietų Afrikos ministrais, amerikiečiais, e, reiškia vieną, e, turime dirbti į KO rėmansą. Turime galimybių, neturime daug laiko, bet tai yra A planas, su kuriuo dirbame. Ir manau, kad tokiu keliu turime eiti. Mes esame aktyvus teikdami pasiūlymus, kur, kurie gali būti diskusijos pagrindas. Ačiū, pana pirmikė. Uh, Ačiū, ponė Delbekė, už pasisakymą ir um, už tai, kad atsakėte į klausimus. Noriu judėti į priekį, Džekį, nes turime kitų diskusijų. Ar jūs tikrai dėl vedimo tvarkos norite kažką, ar tai norite tiesiog klausimą užduoti? Ponas Delbeka, pasisakė tikrai ilgai, bet dėl to aš protingesnė netapau. Nenorėčiau, nebuvo komentuojamas konkurencijos klausimas. Ir kaip turės elgtis Europos bendrovės, nes čia rimtas konkurencijos klausimas, jūs apie tai nekalbėjote. Prašau, ponė Telpikė. Labai trumpai. Visi įgyvendinimo klausimai numatyti teisės aktuose ir tų nuostatų yra laikomasi. Tai, tai reiškia, kad sąskaitų atidarimas, monitoringas vyksta, kaip yra numatyta įstatymuose visų tarptautinių oro bendrovių atveju dirbančių Europoje. Tokia situacija yra dabar. Ir mes atkreipiame visų tarptautinių partnerių dėmesį į tai, kad uh, neturėtumėme sukurti tokios situacijos, kuri būtų sudėtinga tarptautinėms bendrovėms ir kuriems reiktų rinktis, į kurią jurisdikciją jie patenka ir reaguoja. Tai yra sudėtingas sprendimas ir man atrodo, kad pavyko bent jau amerikiečiams tai įrodyti, nes senate, kaip žinote, irgi buvo priimti, aptarti teisės aktai. Ir jeigu amerikiečių bendroviai pasakysime, kad arba laikaisi Amerikos įstatymų arba Europos įstatymų, na, paprastai to, taip nevyksta, tokie dalykai nevyksta tarptautinėme versle. Paprastai tu laikaisi tų įstatymų, kur, laikaisi to, tos valstybės įstatymų, kur tu vykdai verslą. Uh, Tai jeigu nori vykdyti veiklą Europoje, turi laikytis Europos įstatymų, kaip mes laikomės kitų šalių įstatymų, kai ten vykstame ir ten kūrėme savo verslą. Ar klausimas, ar vedimo, jeigu pradėsime vėl iš naujo diskusijas, aš tikrai išjungsiu mikrofoną. Taip, tai yra klausimas, nebuvo atsakyta į klausimą dėl e, kūro mokesčio. Jūs tiesiog nepatikite to atsakymo. Tai yra vienas elementų, apie kurį galėjau kalbėti įžangoje. Apie tą mokestį yra kalbamasi, kalbama įvairiose pasaulio šalyse. Ir daug paramos susilaukė ribojimo ir priekybos sistema. Tai yra kur kas pažangesnė sistema nei papildomas apmokestinimas, tai yra daugiau nacionalinis dalykas. Aš manau, kad oro bendrovės irgi suprato, kad jeigu ribojimo ir prekybos sistema žlugs, tuomet ir atsiras papildomos priemokos ir, ir kūrui, ir bilietams, ir panašiai. Taigi aš manau, kad daugelis oro bendrovių tikrai nenori tokio varianto ir labai aiškiai pasisako, bent jau privačiai, nors aš norėčiau, kad ir viešai apie tai būtų daugiau kalbama. Taigi tokia situacija yra, jeigu ši priemonė žlugs, tuomet aišku atsiras vėl diskusijos apie mokesčius ir jos bus kur kas e, aršesnės ir mes jau nekartą Europoje matėme tokią situaciją. Beje, yra viena valstybė narė. Vokietija, kur mokesčiai yra, sumažino tos mokesčius dėl to, kad galėjo kompensuoti už tai, kad įvesta nuo 12 metų sausio pirmosios dienos ribojimo ir priekybos sistema. Taigi, aišku, tie du dalykai yra tarpusavė susiję. Dėkoju ponui Delbek, dėkoju, kad atvykote, kad atsakėte į mūsų klausimus. Bandėte juos atsakyti, būtumėme dėkingi, jeigu informuotumėte mus ir toliau apie pasiektą pažangą. Ačiū. Okay, colleagues, we are... Kolegos, turime dar vieną klausimą. Svarbų klausimą. Tai yra Sanglaudos fondas ir tarybos reglamento 1084 panaikinimas, taip pat konkrečių nuostaisų susijusių su Europos regionos plėtros fondu ir investicijų Europos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu, tai yra e, pono Kramerio nuomonės, prašom žodis. Ačiū, tikrai didelis dokumentas, nustatomos taisyklės, horizontalios taisyklės visoms, visiems fondams. Mes šiame e, komitete kadangi rengėme nuomonę kitam komitetui, susitelkėme ties sanglaudos fondų ir susisiekimo fondų. Taigi pradėjusi regioninių nuo neregioninio fondo 376 milijardai yra skirti, 10 milijardų skirta transeuropiniams tinklams yra labai mažai. 376 milijardai yra tikrai daug Dar pabrėšiu, kad kilo problemų su vertimu raštu. Aš nu, sakiau, kad yra problemų su proble vertimu raštu. Angliškoje versijoje ABC, o vokiškoje versijoje prasideda nuo B ir jeigu yra šeštas straipsnis vokiška versija, tai yra septintas straipsnis angliškoje, na, keistoka, švelniai tariant, reiktų, manau, mm, viską sudaryti, tai ypač tam pakivaizdu, kai palyginame skirtingas kalbinės versijas. Trečiasis straipsnis reglamentuoja susisiekimą ir kalba apie tvarų transportą Na, kadangi mes turime dirbti pagal 20, 20 strategijos tikslus, mes siekiame iki to laiko sumažinti emisijų emisijas ir sumažinti iki 20 metų 20 procentų emisijas transporto sektoriui, todėl galime kalbėti tik apie tvarų mm, transportą ir dėja yra pamirštamas turizmas. Mes esame transporto ir turizmo komitetas, o prisiminkime, po Lisabono sutartis, turizmas taip pat įtrauktas į europinį lygmenį, nes e, kitaip turizmo sektoriaus ateitis būtų liūdna, mes to nenorime. Mes kalbame apie ekonominius dalykus, darbo vietas, čia pastaba regioninėme fonde atlikta tyrimas parodė, kad 60 procentų buvo investuota į plentą, į sausmos kelius, 20 procentų į geležinkelius. Mes norime pakeisti šią tendenciją. Mes žinome, kad sausmos transportas atsakingas už 70, 72 procentų E, visų emisijų. Aš bandau nubrėžti tam tikras gairias, jau ir greš pranešime sakyč, sakiau, kad 40 procentų turėtų būti investuojama į geležinkelį, to nori parlamentas, bet nenori taryba, bet galime padaryti tam tikras paskatas. Na, jeigu pavyzdžiui 10 milijonų eurų būtų investuojama į geležinkelius, e, pėsčiųjų ir, ir E, dviračių transportą. Tai galima investuoti 10 mm, milijonų į sausumos kelius. O jeigu būtų 20 milijonų į sausumos kelius, tai atitinkamas procentas į kitas e, susiekimo rušys. Manau, tai būtų paskata ne, neapsiriboti tik plentų statybą. Kitas svarbus dalykas yra judumas miestuose, apie tai daug kalbama. Daug žinome, kad e, transportos išmeta 30 procentų emisijų, na, o miestuose transportas 40 procentų CO2 e, su, sukelia, beje ir šiaip didžiąją dalį visos taršos. Transportas 50 procentų visų klimatą neigiamai veikiančių emisijų sukelia Mes turime kalbėti apie judumą miestuose, tai yra svarbi problema, tačiau čia yra subsidarumo problematika, valstybės narės gina šį aspektą. Kal, ką reikia daryti miestuose? Ar reikia investuoti į visuomeninį transportą, viešai transportą, ar į privačias visuomeninio transporto įmonės? Na, jeigu mes palyginsime keletą miestų. E, Europoje matysime, kad, vien, kad nors gyvena tam tikrose miestuose panašius skaičių žmonių, tačiau jų plotai yra nepaprastai skirtingi. Na, ir kur reikia investuoti? Ar į metro, ar į tramvajus? Metro reikalauja daug pinigų, Berlinė mes turėjome alternatyvą. Ar finansuoti 5 kilometrus E, metro statybos už tos pačius pinigus ar 20 km tramvajaus. E, ir tai būtų daug greičiau padaryta, dėje buvo apsispręsta už e, metro, tai reiškia mažiau darbo vietų ir daugiau išlaidų, mažiau naudos. Vokietijoje galima užsitikrinti federalinio lygio finansavimą tik tuomet jeigu mm, tramvajai jaus transportas ir mašinų transportas vyksta skirtingais lygiais. Taip pat žinome iš patirties, kad nesvarbu kur ar Kopenhagoje ar Sevilijoje, kad atskira biudžeto eilutė dviračių transportui paskatina jų vystimasi nepaprastai stipriai. Akivaizdu, kad kiekvienas regionas turėtų turėti tvarų transporto planą ir jame turėtų būti numatyta atskira biudžeto eilutė e, dviračių transportui. Septintas straipsnis yra trūkumai. Jų yra daug. Europoje vakar, apie tai mes kalbėjome apie trans, e, minėdami transeuropinius tinklus, be abejo reikia galvoti apie e, triukšmą ir apvertinius taršos leidimus. Tai viskas priklauso europiniai dimensijai. Dabar priedai. Čia reiktų atkreipti dėmesį, kad mes ne, nenorime paprasčiausiai padidinti keleivių skaičiaus. Čia yra įvardinti kilometrai, tačiau negalima sėkmės vertinti geležinkeliu pastatytais kilometrais. Na, Vokietijoje bent tai mm, nieko nerodo, reikia žiūrėti, kiek yra realiai žmonių pervežama. Me, juk mes norime, kad daugiau žmonių keliautų e, geležinkeliais, mes norime, kad žmonės rinktųsi aplinkai draugiškesnius e, transporto priemonės. Na, todėl automobilių transporto naudą reiktų žvelgti ne tik e, pagal tai, kiek pastatyta kelių, bet ir tiek, kiek mažiau automobilių važinėja keliais. Na, prisiminkime, kad mes kas e, met važinėjame į e, Strasbūrą ir mm, e, Strasbūras, lyginant su to, kas buvo prieš 20 ar 25 metus, nepaprastai pasikeitė. Pavyzdžiui, buvo išstumtas mašinų transportas iš senamišio. Dabar perėsiu prie sanglaudos fondo. 68,8 milijardai eurų yra šiame fonde, 10 milijardų turi būti skirta transeuropiniams tikslams, tai reiškia lieka 48,7 milijardai, tačiau tai reiškia, jie yra skirti mažiau išsivysiučiams regionams, regionams, kuri dar nepasiekia europinio vidurkio. Šit didelių skirtumų su to, ką sakiau apie regioninį fondą nėra dideli. Strategijos 2020 tikslai yra taikytini ir sanklaudos fondui. Taigi, kalbant apie transportą, tai mums reikia jį jo vengti, jį mažinti ir keisti transporto rūšį. Neretai yra gabenomės įvairiausios e, yra gamenamas įvairiausios nesąmonės. Tiesa, ir kalbamos įvairiausios nesąmonės, ir ne tik aš e, tą darau. Taigi mes čia galime daug ko išvengti, perkelti, pagerinti. Investicijos turėtų būti vertinamos pagal atitinkamus kriterijus. Mes nenorime investicijų, kurios didintų CO2 emisijas. Nenorime investicijų, kurios mažintų europinę pridėtinę vertę. Mes nenorime investicijų, kurios e, kenkia aplinkai, viską e, tai turės apmokėti mūsų vaikai ar kentėdami, nu, kai gyvena prastoje aplinkoje ir mokėdami palūkanas. Taigi mes nenorime didinti netiesioginio išlaidų. Mūsų pozicija dėl Sanglos fondo panaši kaip ir dėl regioninio fondo. Dabar nekantriai laukiu kolegų pasisakymų, po to galėsime pradėti diskutuoti konkrečiau jau ir iš anksto norėčiau padėkoti už pasiūlymus ir uždėmesį. Uh, e. Ponas Groš, EPP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponui Kramer už įžanginį žodį komisijos pasiūlymas, mano nuomonė, jeigu lyginsime su to, ką praeitie darė struktūriniai fondai, e, yra labai įdomu, struktūriniai fondai tapo labai įdomiu instrumentu, ypač mums kaip transporto ekspertams. Na, 2020 tikslams mes visi pritarėme, socialiniai, aplinkos, ekonominiai aspektai jie turėtų būti daug ryškiau išreikšti, kaip sakė Michaelis. Daug, dažniau reiktų minėti ap aplinką. Na, aš manau, kad e, šios nuomonės turėtų būti e, mums galimybė tą saligiškumą daug ryškiau paminėti. Dabar grįšiu prie finansavimo. Kalbant apie jį, būtina, kad pranešime būtų aiškiau, aiškesnė sąsaja su CEF projektais, tačiau taip pat su naujaisiais finansavimo instrumentais, instrumentais, kurie yra e, šiuo metu kuriami būtent projektinėmis obligacijomis. Būtų gerai, kad jau dabar žinoti, kokie kryptimi bus judama. Antra, nepaprastai svarbu, kad mes komite komitete labai aiškiai pasakytumėme. Investicijos į in transportą reiškia dvigubą gražą. Negalime e, susitaikyti su to neteisingu įspūdžiu, kad mes atimame 10 milijardų iš sanglaudos fondo. Tikrai ne, lieka pinigų dar nemažai. Manytumėme, reikia nuraminti tas aštrias diskusijas ir baimės, kurios vyksta. E, saligiškumo principas man yra labai svarbus komisaras Han minėjo, tai būtų gerai, kad e, mes parengtumėm tarsi programinę įrangą tam sąlygiškumui, o komisija būtų e, ta įgyvendinančioji struktūra. Galime sąlygiškumai įtraukti į pačias įvairiausias programas. Uh, Kadangi mes kalbame apie CO2, tai transportas turėtų minimas daug aiškiau. Sąsaja mm, su transeuropiniais tinklais, su pagrindiniais ir periferiniais tinklais, e, tinklais yra svarbi. Reikia e, žiūrėti į kiekvieną investiciją ir net į lokalinės investiciją europinėme kontekste tai būtų sąlygiškumas. Kalbant apie socialinį fondą, tai yra lankstumo galimybės. Na, jeigu mes reagime, kad transporto sektoriuje yra tam tikrų kvalifikuotų darbuotojų poreikis, tai galime per socialinį fondą veikti, kadangi egzistuoja profesijos, kurios yra svarbios šiandien ir bus patrauklius ateityje. Kalbant apie partnerystę su privačiu sektoriumi. Aš norėčiau tą pabrėžti. Jau šiandien valstybės narės klausė, kokios yra galimybės naudotis trans e, europiniais tinklais. Svarbu užmėgsti tinkamą partnerystę su valstybėmis narėmis, paisant subsidarimo principo. Negalima visko primesti iš viršaus, tai nėra tikra partnerystė. Gal reiktų, kad vietoje būtų parengtas projektas pagal tam tikrus kriterijus ir po to jis būtų patvirtinamas. Taigi ši partnerystė man yra tikrai svarbus atsakymas dėl to į tai, kaip reikia panaudoti finansinius išteklius. Moderniosios technologijos sauga, mano nuomonė, turėtų būti ryškiau paminėtos. O paskutinis dalykas, kas aktualu transporto komitetui, būtent e, negalima apsi, apsiriboti sąsajų trūkumo paminėjimų, reikia kalbėti apie sprendimus. Vakar kolegos e, teisingai sakė, kad transeuropinio tinklo tinklo tikslas nėra sujungti du miestelius, tačiau regioninio fondo toks tikslas galėtų būti, ypač jeigu padėtumėme stiprinti infrastruktūrą. Manau, kad reiktų aiškiau paminėti transportą, turizmą, socialinį aspektą, nes tai aktualu yra diskutuojant vis pačiais įvairiausiais klausimais, kaip pavyzdžiui apie transeuropinius tinklus. Ačiū ponė Senelova, socialistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pradžioje norėčiau bendrų pastabų išsakyti dėl Europos fondų. Aš sveikinu pasiūlymą, kadangi jo tikslas sukontroliuoti atitinkamus tikslus ir sukurti geresnę finansavimo projektų finansavimo sistemą. Kalbant apie transportą, norėčiau paminėti septintąjį strateginį prioritetą. Aš pritariu tvariam transportui ir, ir grūščių mažinimui didesnė infrastruktūrose. Uh, Tai ypatingai aktualu naujosioms valstybėms narėms, naujose valstybėse narėse ir kelių transportas leistų pasiekti teritorinės anglodos tikslo. Kaip žinote, Baltoje knygoje buvo patvirtintas šis siekis, Baltoje knygoje dėl transporto iki 15 metų. Aišku, turime pritarti tvariems transporto būdams. Taip pat reikia daugiau diskusijų tam tikromis temomis, ypatingai dėl biudžeto 10 milijardų jungtims Europoje. Reikalingos aiškios taisyklės dėl to, kaip valstybės narės e, galėtų renkti projektus tam, kad ne, nesumažėtų gaunamas finansavimas. Solidarumo principas, mano manimu, neturėtų būti pakeistas konkurencijos tarp sanglaudos valstybių principų. Ponas Grošas kalbėjo apie sustarimą dėl partnerystės, aš labai pritariu partnerystėms, nes manau, kad labiau įtraukiamas yra regioninis lygmuo ir tuomet visos suinteresuotos šalys gali prisitaikyti prie vietos poreikių. Vienas dalykas vienas dalykas, kurį norėčiau daugiau aptarti ateityje, yra rezultatų lyginimas, remiantis aiškiais rodikliais. Pavyzdžiui, dėl sanglaudos fondo. Kolegos taip pat kalbėjo apie makroekonominės sąlygas. Šios sąlygos turi motivuoti valstybės narės siekti konkrečių tikslų ir derinti tikslus su ES poreikiais. Tačiau aš manau, kad čia kyla atitinkamų klausimų. Nėra aišku, ar būtent taip turėtų būti nustatomos tos sąlygos. Sąlygos turi atitikti sąnglaudos politikos tikslus. Dar vienas svarbus dalykas. Rezervas 5 procentų nuo sangdos fondo rezervas, kuris e, būtų skiriamas tom šalims, kurios įgyvendino svarbius projektus. Aš manau, kad turėsime aptarti ir pozityvius, ir negatyvius tokio pasiūlymo padarinius. Aš esu šešėlinė pranešėja dėl sanglodos fondo, taigi dar keletas pastabų dėl sanglodos fondo. matome, kad pasiūlyme bandoma prisitaikyti prie naujos situacijos. Tačiau vis tiek manau, kad yra atitinkamų dalykų, kurias, kuriuos reikia spręsti šiek tiek kitaip. Panašiai kaip ir vakar diskusijose dėl transeuropinių transporto tinklų. Čia irgi yra didelių infrastruktūros skirtumų skirtingose valstybėse narėse ir reikia to nepamiršti. Uh, Dėl to manau, kad reikalingos aiškios apibrieštys ir aiškus rodikliai rengiant projektus. Turime turėti vertintinus rezultatus ir indeksus. Dėl to aš labai pritariu sėkmingo projekto indeksui arba atitinkamiems rodikliams, kaip tokie, tokie projektai būtų vertinami. Taip pat sveikinu pastangas mažinti biurokratiją. Manau, kad turime pritarti desniai kontroliai dėl to, kaip yra naudojamos lėšos. Turime, neturime raginti konkurencijos tarp sanglaudos valstybių narių. Taip pat e, buvo diskutuojama apie 10 milijardų perlaidą tai sudaro 15 procentų sanglaudos fondų finansavimo. Čia reiktų irgi iškių sąlygų, kad neprarastumėme lėšų svarbiems infra, infrastruktūros, proje, infrastruktūros projektams valstybėse narėse. Taip pat turime pasirūpinti, kad projektai būtų tinkamai koordinuojami europinių koordinatorių. Uh, juose turi būti aiš, aiš, aiškiai, aiškiai nurodyta europinė pridėtinė vertė. Taip pat reikalinga konkrečiai nurodyti ir projekto, iš fondo finansuojamų projektų tikslus tam, kad lėšų asignavimai tam tikros tam tikroms valstybėms narėms nebūtų sumažinti. Aišku, čia svarbus principas arba pasinaudosi, arba prarasi. O dėl viršutinių ribų 2,5 procento nuo BVP, aš aišku suprantu pastangas užtikrinti fiskalinį valstybių narių stabilumą. Tačiau klaidų lygis, didesnis klaidų lygis negali būti sprendžiamas tiesiog mažinant projektus. Uh, problemą reiktų spręsti integruojant procedūras ir mažinant biurokratiją. Taip pat turime daugiau dėmesio skirti tam, kokį poveikį turės šis reglamentas. Ir tie 2,5 procento nuo BVP. Ir mano paskutinė pastaba. Renkantis investicinius prioritetus, turime daugiau dėmesio skirti saugioms infrastruktūroms. Aš manau, kad saugų, saugių kelių infrastruktūra yra labai svarbi, saugaus eismo infrastruktūra. Daugiau negu 75 procentai nelaimingų atsitikimų keliuose būtent įvyksta nedideliuose kaimo keliuose. Ir eismo saugumas yra tikrai labai svarbus prioritetas. Mes tai pažymėjome ir Baltoje knygoje dėl transporto vizijos iki 15 metų ir taip pat kituose dokumentuose. Apie tai kalbama ir Europa 2020 programoje. Grazie Presidente. <clears throat> Vorrei intanto ringraziare il collega Kramer. Ponas Udžijas, ačiū pana pirmininkė. Pirmiausia, dėkuoju ponui Krameriui už klausimo pristatymą. Manau, kad yra labai pozityvu apsispręsti dėl svarbiausių klausimų prieš rengiant e, nuomonės projektą. Aš esu ir, ir regioninių reikalų komiteto narys ir šią, šį klausimą esu e, aptarnėjęs ir tame komitete ir manau, kad turime vadovautis prielaidą. kad tai yra išskirtinis dokumentas. Ir mes at, uh, turime vieną reglamentą skirtą penkiems fondams, todėl reikia integruoto požiūrio. Ir patys turime integruotis. Turime uh, pasistengti distiliuoti visus politikos, visas politikos rytis į vieningą integruotą suderintą požiūrį. Mes pateiksime komisijai savo nuomonę ir abejonės dėl to, kad Europos parlamentas neįtrauktas į bendros strategijos rengimą. Tačiau turime būti pozityvus ir pasakyti, kad turime būti dialogo ir sprendimų prieimimo proceso dalimi šioje politikos srityje. Negalime stovėti nuo šalyje ir komisijai bei tarybai leisti e, atlikti visą esminį dirbą. Reikia būtent tai visų pirma pasakyti. Tuo pat metu komisija Reikia pripažinti, kad komisija nuveikė savo darbą, rengdama prioritetus ir dabar mes turime taip pat išreikšti savo nuomonę. Kai kurie kolegos visai teisingai nerimavo ar abejojo dėl 20 metų strategijos. Kalbant apie transportą, kalbame aišku apie tausų transportą. Tuo nepamiršime. Dar vienas aspektas yra susijęs su eksante ir ekspost salgų klausimu. Eksante požiūris, man atrodo, yra teisingas, kad pasakyti, kad tai yra sąlygos, kurios taikomos skirstant lėšas. Bendrai, kalbant, kai taisyklės nėra pažeidžiamos. jeigu kalbėsime apie ekspost situacijas, viskas yra šiek tiek kitaip. Kartais, na, visų pirma, turime pasakyti, kad turime tik tai vieną nacionalinį kontraktą. Tačiau yra įvairių regionų, kai kurie yra na, regionai, kurie teisingai paskirsto lėšas, e, tai yra tokie dori, o kiti ne visai dori. Todėl negalime naudoti vienodo požiūrio visais atvejais. Reikia dar apie tai pagalvoti ir apsispręsti, jog negalima išrašyti tuščio čekio. Tokiais atvejais reikės panaudoti ekspost požiūrį. Na, Aš pritariu tam, kas buvo sakyta apie geležinkelių paketo ir ten numatytas sąlygas. Na, bet turime būti tvirti savo pozicijoje ir, ir paminėti turizmą ir minėti, kad reikalinga ir finansinė parama šiai svarbiai, šiam svarbiam sektoriui. Michael Kramer. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti Michaelui Krameriu už jo pristatymą. Na ir trumpai pateiksiu savo apžvalgą. Pirmiausia, kalba eina apie finansų, finansinį reglamentą. Reikia pirmiausia pabrėžti šį dalyką, vertinant šį tekstą ar šios tekstus. Ir reikia jį taip ir interpretuoti. Antrasis dalykas yra didžiulis skirtumas tarp struktūrinių fondų ir sankodos fondo struktūriniai fondai yra taikomi regionų pagrindu, vyksta dialogas tarp šalies narės ir regiono, o sanglaudos fondo atveju e, tai jau yra nacionalinis fondas. Nacionaliniu pagrindu įgyvendinamas fondas. Ir tai yra svarbu mūsų transporto komitetui, dėl to, kad kalba eina apie europinį, europinę pridėtinę vertę ir taip pat apie programą Europą 2020, tačiau kai yra taip pat ir nacionalinis ir viršnacionalinis lygmuo ir taip pat regioninis lygmuo. Ir mane šiek tiek stebina ir labai svarbu pasakyti, kad transportui skiriamas finansavimas iš, iš fondų, uh, Dažniausiai tas finansavimas yra skiriamas iš regioninės plėtros fondo, nes netgi transeuropinių tinklų atveju 27 milijardai per metus Europos lėšų yra skiriama per regioninį fondą. Taigi, pavyzdžiui, milijardas eurų per metus skiriama atitinkamai agentūrai Na ir transeuropinių tinklų finansavimas didelė dalimi vyksta per regioninės plėtros fondą. Na ir labai svarbus yra ex ante valdymas, kuomet yra tvirtinami projektai, kurie arba yra e, atitinka Europo 2020 tikslus arba sukuria pridėtinę europinę vertę. E, Na ir kadangi, kaip jau sakiau, tai yra e, finansinis reglamentas, norėčiau keliais žodžiais pakomentuoti ir sanglaudos fondą, kadangi esu šešėlinis pranešėjas dėl šio pranešimo. Na ir kalbant apie Connecting Europe priemonę ir ten numatytą finansavimą, dabar yra pateiktas pasiūlymas dėl atitinkamos sumos pagal daugiametę finansinę programą, kol kas, aišku, jis nėra patvirtintas. Būtent tos sanglaudai skirtos lėšos e, turėtų būti dalyjamos, skiriamos ir transportui, ir aplinkosaugos ryčiai, ir energetikos ryčiai. Taigi tai yra ta suma, kuri turi būti numatyta ir transporto sektoriui. Na, o problema čia mums kyla ta, kad nėra labai aišku, kokie transporto projektai būtų finansuojami. Bent jau reglamento pasiūlyme nėra labai aišku, ar kalba eina apie Europos pridinę vertę, ar skirtumus tarp nacionalinių, tarp pagrindinių tinklų ir periferinių tinklų. Uh, štai tie dalykai nėra visiškai aiškus. Ir dar vienas svarbus dalykas, kadangi tai yra finansinė priemonė, labai svarbu išsiaiškinti, kaip ir kokia suma yra skiriama atitinkamai valstybei e, transporto sektoriui finansuoti. Tai reiškia, ar pati valstybė tame dalyvauja. Čia, aišku, yra labai svarbus klausimas tarybos posėdžiuose aptariamas. Antras klausimas, ar ta suma, kuri yra e, skolinama, ar kokiu būdu yra skolima, ar, ar taikomos kažkokios tai garantijos, taip pat kokį procentą turi būti, turi, koks procentas turi būti finansuojamas iš sangudos fondo. Taigi, kaip turi vykti, kokia priemonė turi būti panaudojama, čia yra labai aktualios temos tarybos posėdėje. Dabar kas pirmas paprašė, tas pirmas ir gavo. Aš manau, kad tokį principą sunku būtų taikyti sanglaudos fondo atveju ir apie tai daug diskutuojama irgi taryboje. O principas arba pasinaudosi, arba prarasi, čia irgi kyla atitinkamų problemų. Kalbant apie finansinės priemonės, vykdymas, procentas, valdymas, tai yra tie, pro, tie klausimai, kurie, kuriuos yra sudėtinga valdyti, reguliuoti ir tai nėra aiškiai numatyta reglamento pasiūlyme. Uh, Ir aš manau, kad reiktų numatyti ir konkrečiai kiek. Aišku, reikia apsispręsti, ar vertinsime pagal kilometrus arba ar pagal pervežamus keleivius, koks principas bus pasirinktas, kaip sakė ir e, Maiklas. Taip pat e, įvairios europinės priemonės yra nelabai aiškiai numatytos. Tie 6 milijardai, jie bus tvarkomi per vykdomąją agentūrą. Ar bus taikomi sangdos fondo kriterijai ar ne? Čia dar vienas yra aktuolus klausimas. Taigi yra nemažai klausimų ir tikrai bendrai vertinant kol kas reglamento pasiūlymas yra labai miglotas. Pone Tikau. Dar yra trys kalbėtojai, ponė Tikau. Pirmoji. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Krameriui už jo pasisakymą ir lauksime pranešimo. Pirmiausia, bendras komentaras. Pamenu mūsų diskusijas apie energijos efektyvumo direktyvą čia apie tai nekalbame, bet įtre komitete. Kai norėjome kalbėti konkrečią temą susijusią su struktūriniais fondais, mums pasakė, kad reglamentas numato tik tai išimtis ir apribojimus, o pagrindų dokumentas, kuris nėra teisėkuros dokumentas, yra ta vieta, kur kalbama apie tai. Tikiuosi, kad taip neatsitiks su struktūriniu fondų paketu. Ta prasme, kad reikia užtikrinti teisėje kuros nuoseklumą. Visi elementai, ar tai būtų apribojimai, ar tinkamumo kriterijai, turi būti įtraukti į reglamentus, o ne į kitus tekstus, kurie, į kurios teikiamos nuorodos. Tai yra į, nei pagrindų dokumentus, kurie nėra teisėje kuros tipo dokumentai. Antra, norėčiau pakalbėti apie miesto transporto plėtrą. Mūsų komitetui labai svarbu tai, kad ši tema įtraukta į struktūrinių fondų reglamentą. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėsnį į tai, kaip sakė panas Rikė, kad yra tam tikrų fondų, kurie yra skirti regioniniai plėtrai ir šią prasme turime atsižvelgti į subsidiarumo principą. Baltojoje knygoje skirtoje transportui, patvirtintoje praėjusiais metais, buvo patikta nuoroda į transporto, miesto transporto plėtojimą. Kitoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje turėtų būti skiriama nedaugiau lėšų skirtų miestų valdžiai miestų transporto plėtrai, nebent jos turėtų miesto transporto plėtros planą, išorės auditą, nepriklausomą auditą, kuris patvirtintų tokį planą. Manau, kad tai yra pavojinga. Ir iš dalies tai prieštrauja subsidiarumo principui. Tikiuosi, kad Šie dalykai bus patikslinti mūsų aptariamuose reglamentuose dėl struktūrinių lėšų panaudojimo per kitą daugiametę finansinę programą. Kai dėl 10 milijardų eurų iš sanglaudos fondo, tai aš sutinku, jog yra svarbu, kad tos lėšos būtų skirtos regionams, kurie atitinka konvergencijos kriterijus ir būtų skirti transporto sektoriui. Kita vertus, manau, kad reikia kalbėti ir apie nacionalinius lėšas, nacionalinius lėšas ir kai kalbėsime apie finansinį paketą, naują finansinę programą, tai valstybės narės praras apie 10 procentų struktūrinių fondų. Todėl aš manau, kad yra labai svarbu, kad tie 10 milijardų, kurie bus skirti transporto projektams. Ar gali būti skirti transporto projektams naujosioms valstybėms narėms, kurios atitinka konvergencijos kriterijus, neturėtų būti vertinamos kaip lėšos, kurias tos valstybės narės praranda. Todėl aš pritariu nacionaliniam paskirstimui, bet jos vis tiek turėtų būti skirtos transporto projektams, kadangi transporto infrastruktūros plėtojame yra didžiulis deficitas. Ketvirta, aš pritariu jūrų ir geležinkelių transporto plėtojimą, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad naujosios valstybės narės, naujosiams valstybės narėms ypač reikia projektų plėtojant kelių transportą. Ponas Krameris sakė, kad kelių transportas yra teršiantis transportas, tačiau turiu Jums pasakyti, kad kelių transportas teršia dėl to, kad neturime automagistralių. E, yra daug rušių ir transportas nėra veiksmingas. Todėl mums reikia paramos investuojant į e, automagistrales, vandens kelius ir e, geležinkelius. Ir tikiuosi, kad tai atsispindės ir reglamentuose dėl struktūrinio fondo. Pana Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Ačiū. Norėčiau uh, pakomentuoti keletą išsakytų minčių, būtent uh, panaudok arba prarask principas. Atsižvelgiant į finansinę krizę, turime suvokti, kad krizė nevienodai uh, aštri skirtingose valstybėse narėse. Reikia atsižvelgti į tai, kad dėl padidėjusio finansinio spaudimo vienas ar kitas projektas negali būti įgyvendintas tokiu tempu, kaip buvo iš pradžių numatyta. Kadangi mes iš kitos pusės turime bendro finansavimo mechanizmą, kuris gali padidinti valstybių narių deficitą. Todėl panaudok arba prarask principas turi būti naudojamas atsargiau, ypač tose šalise, kur biudžetinis spaudimas labai didelis. Nežinau, ar reiktų gal kažkokių papildomų saugiklių. Dar vienas dalykas, apie ką kalbėjo kolegė Tikau. Iš ties naujosiuose kai kuriuose valstybėse narėse egzistuoja uh, tam tikras poreikis plėtoti sausumos transporto, konkrečiai automobilių infrastruktūrą, tačiau už kitos pusės, jeigu mes norime rimtai kalbėti apie e, tvarų transportą, nebūtina tikrai visas vakarų Europoje padarytas klaidas kartoti rytų Europoje. Mes turime patirties, kuri rodo, kad pastačius naują viaduką nebūtinai sprendžiama kamščių problema, neretai ji netgi paaštrėja. Todėl mano nuomonė ex ante ir ex post kontrolės, apie ką kalbėjo kolega, labai esminis teisės komitete aš es, mes kalbama apie bendrijos teisės perkelimą. Labai liūdna, kad yra neretai nustatoma praėjus daugiau laiko, kad padarytas klaidos, kad nesilaikyta bendrijos principų. Dėl to susilaukė valstybė narė e, įspėjimo ar kažko panašaus. Tai reiškia, klaidos kartojasi, nelabai yra atsižvelgiama į tai, ką mes čia kartu kartu su tais, kurie daro tas klaidas, nusprendžiame dėl europinės infrastruktūros. Manau, tai principinė problema, su kuria nuolat susidurėme. Todėl būtent kelių infrastruktūroje reiktų tam tikrus ex ante saugiklius įvesti partnerystę, apie ką buvo kalbėta būtent, kad nacionalinė valstybė kažkokį pageidavimą išreiškia, o mes pasakome, na, pateikti projektai netitinka mūsų atitiktų iškeltų kriterijų, jeigu bus tokia partnerystė, tai ji bus labai keistoka. Žinau, kad daugelėje naujųjų ir Kai kuriuose senose valstybėse narėse egzistuoja noras e, patiems spręsti, ką ir kur reikia statyti. Na, tai šaunu, bet iš kitos pusės reikia nuspręsti, ką mes statysime pagal bendro finansavimo principą. Ar reiktų mums iš karto atsitraukti nuo to, ką pasiekėme? Nežinau. Nepamirškime, kalbam apie milžiniškas pinigų sumas. Jeigu mes atsisakysime mm, savo principų, manau, prarasime patikimumą. Bent jau man jie tikrai yra labai svarbus. Esminis klausimas būtų, ar čia partnerystė reali, jei kai kurių valstybių intencijos mm, pasuks visiškai priešingą kryptimį. Dabar ponia Lajo Center, prašom. Agradecer al señor Kramer eh, su planteamiento, su propuesta. Norėčiau padėkoti ponui Krameriui už nuomonės projektą ir lauksime galutinę variantą. Norėčiau tarti keletą žodžių. Manau, kad eh, iš visų dokumentų reikia reikalauti tam tikrų dalykų, kai kalbama apie investicijas iš ES biudžeto. Reikia daugiau dėmesio skirti ekologiškoms darbo vietoms, kurios yra aiškiai susijusios su tausa plėtra. Aišku, gerai, kai yra pateiktas bendras įvertinimas e, aplinkos tausojimo tvarka, tačiau labai gerai turėti ir konkrečius skaičius ir detalės, kad galėtume aiškiai matyti, kokia yra viso to pridėtinė vertė. Taip pat dėl tausaus transporto plėtojimo. Tai reiškia, kad tai reikia taip pat ir įvertinti turint atitinkamą statistiką. Dėl vietinio bendradarbiavimo. Be vietinio bendradarbiavimo yra dar ir platesnių struktūrų bendradarbiavimui. Ar yra kur nors čia kalbama apie tai, kaip spręsti problemas vietinius regioninių lygmenių. Kai kalbama apie didelės investicijas, didelės infrastruktūras, tai dažnai sprendimai priimenimi nacionalinių ar Europos lygmenių, tačiau taip pat reikia atsižvelgti ir į poreikį gauti informaciją ar komunikuoti vietinių lygmenių. Yra formulė, padedanti kurti nacionalinės strategijas šalyse. Todėl, kai, e, kai reikia tai panaudoti, naud, kuriant ir didelio masto projektus ar plėtojant infrastruktūrą. Nes kartais vietos institucijos tiesiog na, apeinamos. Todėl reikia taip pat atkreipti dėmesį ir iš šio, šių projektų urbanistinį elementą. Ir komisija turėtų tokius projektus e, e, remti, kai kalbama apie miestų judumą ir tausų miestų transportą, tai turi būti labai svarbu. Tai reikia remti. Taip pat e, pritariu ponui Krameriui, kad turime remti transportą, nes regionai ypač jaučia turizmo pokyčių poveikį. Ir tai turi reikšmės ir konkrečioms strategijoms. Jeigu kalbėsime apie regionus, kuriems e, tenka toks finansavimas, turime kalbėti apie regionus Europos teritorijose ir šalia Europos. Nes e, kai kalbam apie turizmą ir transportą, tai jungčių reikia ir čia. Kitas dalykas paminėtas pono Kramerio, tai Juk tai yra sritis, kad čia mes, mums reikia ne tik botago, bet ir pirago, reikia paskatų, kad e, tos lėšos, e, kurios buvo paskirtos, būtų panaudotos. Komisija visada taiko deleguotų teisės aktų metodą. Man atrodo, kad parlamentas, e, teikiant tuos piragus, tas paskatas, turėtų taip pat turėti progą pasisakyti. Ačiū dabar komisija. For... Ačiū pirmininkė, dėkoju už visus pasisakymus. Juose yra aptari, aptariami labai plati problematika. Aš norėčiau dabar atsakyti keletą klausimų. Tai, kas yra numatyta pasisakymuose, tai yra tai, ką mes ir bandome padaryti su reglamento projektų. Pirmiausia, Europa 2020. Norime pasirūpinti, kad visos iš ES lėšų finansuojamos programos būtų skiriamos siekiant tikslų pažangi, įtraukianti tvari plėtra. Ir dėl to parengta, parengiamas tas bendras pagrindų reglamentas, kuris bus įgyvenimas per veiklos programas, kaip numatyta per, eina, per einamąjį laikotarpį. Dėl strateginio pagrindo pirmiausia, keletą žodžių, nes buvo apie tai užsiminta. Kaip jau buvo teigiama, mes siūlome deleguotusius aktus. Pagal naują sutartį yra vienas iš teisėkuros būdų, tačiau buvo kelta klausimų dėl to parlamente ir taryboje. Ir Europos komisija rengia darbinį dokumentą, kurį pateiks per keletą atinančių dienų ir ten bus pateikta daugiau informacijos apie turinį. Dėl galutinio statuso viskas priklausys nuo kito proceso, nes tai nėra mūsų teisėkuros pasiūlymas, e, apie kurį eina kalba, bet kalbant apie turinį, turinys bus pateiktas per ateinančias dienas. Kitas mūsų pasiūlymo elementas, kaip žinote, yra bandyti maksimaliai sustiprinti fondų poveikį ir mes to siekiame per teminės koncentracijas. Yra 11 teminių tikslų, kurie bus taikomi visiems penkiems fondams ir čia iš principo kalba eina apie regioninės plėtros ir sanglaudos fondus. Taigi norėčiau pasakyti, kad regioninės plėtros fondo atveju siūlome tokią koncentraciją, kur daugiausia dėmesio bus skirima ne tik 11 tikslų, bet priklausomai nuo regiono ir 80, 70, 60, 70 ar 50 procentų e, projektų bus skiriama trims pagrindiniams temoms moksliniai tyrimai, inovacijos, konkurencingumas ir mažai anglės išmetanti ekonomika. Čia pastarojoje srityje, e, pastarojoje sritis buvo nekarta minėta šiandieninėse diskusijose. Kitas elementas - daugiau dėmesio norime skirti rezultatams, turime politiką, kurios metu bandėme reguliariai teikti ataskaitas ir bandyti parodyti, kaip buvo panaudotos lėšos, bet to sistemą norime tobulinti ir viską norime pradėti iš pradžių per visą programavimo ir gyvendinimo etapą. Tam reikalingi bendri rodikliai. Kiekvieno iš fondų reglamente yra siūlomi atskiri bendri rodikliai. Taigi mes bandysime geriau išsiaiškinti, kaip tos lėšos yra naudojamos. Taip pat ex ante sąlygos. Norime pasirūpinti, kad iš pat pradžių sąlygos sėkmė užtikrinti būtų integruotos. Pavyzdžiui, jeigu tiek yra skiriama moksliniams tyrimams, transportui ir dėl to reikalinga strategija, kaip tai prisideda prie miesto, regiono ar valstybės narės plėtros. Kalbant apie veiklos rezervą, tai irgi yra ir paskatų, ir grasinimų sistema. 5 procentai bus skiriami priklausomai nuo to, ar programos pasiekia rezultatų. Trumpai dėl makroekonominių sąlygų. Kaip žinote, diskusijos čia svarbios ne tik sanglaudos fondo atveju, bet bendrai tą politiką derinant su kitomis politikos sritimis ir apskritai Europos e, ekonominė valdysena. Dabar dėl supaprastinimo, kuris irgi buvo nekarta paminėtas, kaip žinote, vėlgi tai nėra vien tik tai mūsų politikai taikoma, bet ir visoms pagal daugiametę finansinę programą finansuojamoms politikos rytims mes bandome visur siekti supaprastinimo. Taigi, kaip matote, bendrų nuostatų reglamente. Pirmieji straipsniai taikomi visiems penkiems fondams, kad galiausiai naudos gavėjams nereiktų e, elgtis pagal gausybę taisyklių. Taip pat yra ir keletas kitų nuostatų, kur bandome vėlgi palengvinti gyvenimą naudos gavėjai, gavėjams tam, kad paprastesnis būtų procedūrų taikymas. Dabar konkrečiau, kalbant apie transportą, mes bandėme stiprinti partnerystės, ypatingai parlamentas labai aktyviai pasisakė už tai, kad reikia stiprinti partnerystės būsimose programuose, nepaisant to, kad sanglados politika visuomet buvo viena iš tų politikų, kuri daugiausiai bandė pritraukti partnerius. Taigi konkrečiai mes čia uh, pasiūlėme, kad partneriai ne tik būtų įtraukiami į visą programa, visus programavimo etapus, bet taip pat ir įgyvendinimo, stebėsinos ir vertinimo etapus ir taip pat, kad būtų parengtas Elksenos kodeksas, kurį patvirtintų komisija. Tiesiog reaguojame į parlamento prašymus, regionų komiteto, ekosoko prašymus ir panašiai dėl bendro strateginio pagrindo čia irgi pabandysime per ateinančią savaitę parengti darbinį dokumentą, tam, kad suinteresuoti asmenys galėtų aiškiai žinoti, kas yra numatyta. Tikiuosi pakankamai trumpai pristačiau situaciją, dabar kolegai perduosiu žodį, žodį jisai konkrečiai pakalbės apie transporto aspektus. Pirmininkas, prašau. Jeigu Maiklas gale kalbės trumpai, tai tuomet viskas tvarkoja. Ačiū pirmininkė. Keletas žodžių dėl transporto politikos. Tik jūs matote reglamente, tiesiog yra atspindys viso to, kas yra kituose reglamentuose susijusiuose su, su transporto sektoriumi. Taigi rimtai pažiūrėjome, kokia yra baltoji transporto knyga ir visos kitos transporto direktyvos ir visą tai atsispindi dabartinėme dokumente. Šis reglamentas, e, kurį jums pateikėme, yra svarbus žingsnis į priekį, skatinant tvarų transportą. Ta matote ir temose, ir investiciniuose prioritetuose. Taip pat bandome <clears throat> remti tvarius transporto būdus nuosekliai, kur kas nuosekliau nei anksčiau. Taip pat bandome atsižvelgti ir į patirtį, kai buvo investuojama į varius transporto būdus. Ir čia matote ex ante sąlygų įtaką. Eksantės sąlygos turėtų padėti valstybėms narėms skatinti tvaraus transporto projektus e, nuosekliai ir laiku. Daugeliu valstybių narių dėl to dabar kyla problemų, ypatingai dėl tam tikrų transporto rūšių. Tiek. Ačiū. Maiklai, ar norėtum dabar viską apibendrinti? Ja. <clears throat> Erstmal möchte ich. Taip. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiesiems. Nebejoju, kad dirbsime taip pat pavyzdinai, kaip dirbome prie Baltosios e, knygos dėl susisiekimo. Aš parengsiu pranešimo projektą, ir balandžio 24-ąją turėtų būti pristatytas pranešimas ir gegužės 30 ar 29 galėtume surinkti oficialias diskusijas, aš kai ką pamiršau, deleguoti į teisės aktai. Tikrai kolega labai teisingai priminė komisijos tarnautojams būtų nuostabu, jeigu jie viskam gautų deleguotisius teisės aktus ir parlamentą galėtų apeiti, bet tai reikštų, kad juos europiečiai turi per rinkimus išrinkti. Tačiau dėja, išrinko mus, todėl aš asmeniškai prieš tai esu, kad išrašytumėme jums tuščią čekį ir jūs ten įrašytumėte, ką tik norite. Mes to tikrai nedarysime. Na, kamgi mes esame išrinkti, vieną kartą pakelia rankas ir paskui galime pamiršti. Tikrai ne. Sprendimus turi priimti ir juos keisti parlamento daugumą. Dar vienas aspektas, ponė Tikau, be abejo, naujosiuose valstybėse narėse ji gali būti kelių statybos poreikis, tačiau žinau, kad būtent naujosiuose valstybėse narėse buvo investuojama pirmiausia į sausumos kelius, o geležinkeliai yra e, pamirštami. Rumunijoje, pavyzdžiui, geležinkeliai yra plėsti, pabandykite keliauti e, Rumunijoje, traukinį, pažiūrėkite, kiek tai truks ir automatiškai važiuosite automobiliu. Tas pats yra ir Vengrijoje, ir Lenkijoje. Jie negalės investuoti 2 milijardų į geležinkelius, nes nėra tam pasiruošę. Būkime atsargus. Jeigu mes ateinančius 20 metų praleisime tobulindami uh, greitkelių tinklą Rumunijoje, ji vis tiek e, pavėluos į traukinį, kadangi geležinkelio neturės, o mes jau būsime pasikeisti. Na, Berlynas Hamburgas mm, yra puikus pavyzdys Vokietijoje, kur traukiniais keliauja daugiau žmonių ir krovinių negu greitkeliu tarp šių dviejų miestų. Nors e, greitkelį pastatyti gal yra ir paprasčiau, tačiau tikrai nėra pigiau. Aš nesu dogmatiškas, nesu prieš e, plentų statybą, tačiau mes turime nepamiršti bendrų tikslų ir važinėdami automobiliais klimato neišgelbėsime. Ačiū. Ačiū, Maiklai, kaip ir sakei, gegužės 31 turėtumėm balsuoti komitete, dabar palauksime jūsų pranešimo, tada dar padiskutuosime, nustatysime pakeitimų patikimo terminą ir taip toliau. Dėkoju, baigiame rytinę sesiją, sugrįšime trečią valandą po pietų, išklausysime pristatymo apie studiją dėl transeuropinių tinklų finansavimo studijos. Ačiū. Are you going to hear before? You've been following before.